Buenos días, bonjour, bonjour à tous, à toutes. Good morning everybody. Labas rytas visiems, mėly kolegos. Prašau visus susėsti savo vietas. Turime pradėti. Noriu pasveikinti visus susirinkusius. Man tikrai labai džiugu ir didelė garbė pasveikinti jūs tarp parlamentinėme susitikime. E, atvyko 38 e, nacionalinių, 26 nacionalinių parlamentų nariai iš 19 valstybių narių. Taip pat yra vienos e, šalies kandidatės atstovų, parlamento atstovų ir Europos ekonominės erdvės parlamento atstovų. Ir tai atrodo yra ženklas, jog nacionaliniai parlamentai išties domisi e, tomis temomis, kurias šiandien svarstysime. Tai yra kalbėsime apie Stoholmo e, programą skirtą bendradarbiavimui e, tarp policijos ir teismų, svarstant civilinės ir baudžiamasias byloses. Kalbame apie šios programos įgyvendinimą ir išmės tai yra Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo programa laisvės, teisingumo ir saugumo srityje, kuriant Europos teisę. Ir šiandien įvyks keitimasis nuomonėmis tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamento atstovų. Tai bus galimybė dar kartą praplėti praplėsti teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę, dirbant nuosekliai. Ir tai susiję su demokratinė kontrolė. E, ir tą demokratinę kontrolę gyvendina Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai atstovaujantis e, Europos piliečius. Tai yra tiesiogiai renkamos institucijos ir e, me, mums įgaliojimai mums suteikiami e, tai daryti rinkimuose, o kas pusę metų susirenkame, kad aptartume Stoholmo programos įgyvendinimo pažangą. Norėčiau kreiptis į poną David Stanton. Airijos parlamento Orechtas e, E, Teisingumo gynybos ir lygybės komiteto vadovas turėtų kreiptis į mus pirmiausia, bet kaip mane ką tik informavo, jo, jis dar netvyko į posėdį. Pradėsime mūsų posėdį, mes kalbėsime apie policijos bendradarbiavimą e, kovojant su rimtais tarp valstybiniais, tarptautiniais nusikaltimais. Kalbant apie ES teisės aktų projektus rengiamus Europos parlamente ir tuos, kuriuos svarstame mūsų komitete. Nacionalinės e, teisės saugos institucijos dirbančios valstybėse narėse turi siekti glaudžiausio įmanomo bendradarbiavimo, pasitelkdamos e, e, egzistuojančius informacijos e, mainų mechanizmus, prium sistemą bei SIS sistemą. Taip pat yra galimybė pasitelkti Europol e, galimybės, panduoti jas ir kalbėsime. Ir yra įvairiausių būdų, kaip nu, par, nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas gali užtikrinti piliečių teisių demokratišką kontrolę pastarąsias dvi dienas e, komitete svarstėme keletą aktualių klausimų ir galime toliau akcentuoti, kad, kad bendradarbiavimo stiprinimas turi vykti stiprinant informacijos mainus. Todėl mes svarstysime e, praėjus šių metų kovą patvirtintą pasiūlymą dėl Europolo veiklos suaktyvinimo. Ir pranešėjas parlamente e, š, dėl šio dokumento yra ponas Augustin Dies Demera. Taigi, ponė Dies Demera, žodis jums ačiū, ponė pirmininkė. De la Unión y del Parlamento. Mėly kolegos iš nacionalinių parlamentų, kolegos iš Europos e, Sąjungos, e, iš Europos parlamento kreipiuosi ypač Kornelė Ens ir e, mūsų koordinatorė ponė Matijo. Ypač džiaugiuosi. Džiaugiuosi tuo, kad šiandien yra šį susitikimą susirenkę 26 parlamentų ir 19 valstybių narių atstovai rengiu pranešimą dėl Europolo reglamento ir tarybos sprendimo. Europos policijos mm, tarnyba, institucija buvo sukurta 95 metų Liepos 26. -ąją. Vienintelė teisinė priemonė, kuri tuo metu egzistavo, ir buvo prieinama, buvo numatyta Maastrichto sutartimi ir buvo nuspręsta, kad reikia e, papildomo bendradarbiavimo ir e, tuo tikslu nuo 2000 iki 2003 buvo ratifikuoti trys protokolai. Kaip žinote, šie protokolai įsigaliojo 2007 kovo mėnesį. Procedūra buvo tikrai ilga ir sudėtinga. Europolui Reikia sukurti veiksmingesnį reglamentavimo instrumentą, priemonę ir numatyti e, stipresnius, sukurti stipresnius reagavimo pajėgumus, kovojant su nusikalstamumu visame pasaulyje. Įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, Europos e, policijos tarnyba buvo perorganizuota ir tapo agentūra. E, biudžetas jai skiriamas iš Europos sąjungos, lėšos atskiriamas iš Europos sąjungos biudžeto. Ir 2009 metais, e, balandžio 6, ir buvo priimtas mano minėtas e, tarybos sprendimas. Buvo sukurta Europos policijos tarnyba, Europos policijos pajėgos. Buvo panaikintas prieš tai galiojęs reglamentas. 2009 kuomet jau egzistavo Lisabonos sutartis, e, kuomet buvo patvirtinta Lisabonos sutartis, e, Europos parlamentas tapo bendra sprendimų prieimimo institucija ir sutarties dėl ES veikimo 28 straipsnėje numatyta teisinė procedūra, e, kuria remiantis reikia parengti Europolo veiklos gairias. Būtent apie tai šiandien ir kalbame. Europolas e, Europolo tikslas yra paremti, papildyti nacionalinių policijos e, pajėgų veiklą ir kovą su nu-, nusikalstamumu. Jis užtikrina informacijos, informacijos mainus, taip pat rengia informacinės apžvalgas, taip pat padeda valstybėms narėms, kuomet juos vykdo tarp valstybinį uh, e, nusikaltimo tyrimą. Pati, pateiksiu keletą datų. Komisija e, pristatė pa, reglamento pasiūlymą gegužės 27 ir, kaip ir žadėjau vakar, pateikiau savo pasiūlymą, savo pranešimą šiuo klausimu. E, tame Tas dokumentas apima ilgą aiškinamąjį memorandumą ir jame taip pat yra apie virš šimto pakeitimų, pasiūlymų pakeitimui. Liepos 8-ąją mano, pas, mano kaip pranešėjo pasiūlymas oficialiai bus pristatytas Libe komitete Europos parlamente. Komiteto, kitas komiteto posėdis numatytas Liepos 9-ąją. Mano pasiūlymas susideda iš 14 skyrių ir 79 straipsnių. Mūsų komitetas yra pagrindinis, yra ir kitų parlamento komitetų, kurie teiks savo nuomonės. Biudžeto komitetas, e, biudžeto kontrolės komitetas, žimtumo komitetas bei konstitucinių reikalų komitetas. Šiame pasiūlyme yra tikrai novatoriškų, naujų elementų, nors, kaip sakiau, aš kaip pranešėjas pateikiau nemažai pakeitimų pasiūlymų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, ponios ir ponai, ir į tai, kad aš neprituriu SEPOL ir Europol institucijų sujungimui. Viskas, e, visas komisijos pasiūlymo tekstas, visos tos teksto dalis, e, kur, kuriame kuriuose kalbama apie tų dviejų institucijų sujungimą, aš jas bandžiau iš, išbraukti, ištrinti. Taip pat siūloma įkurti vykdomąjį komitetą. Vykdant į komitetą aš nemanau, kad tokia struktūra pasiteisins. Ir manau, kad tai netinkamas e, požiūris, netinkamas kelias. Manau, kad tokiu būdu iš Europolo atimtume veiksmingiausias jam suteiktas galės. Draugė su ponu Hastings, Europos domenų apsaugos pareigūnu, parengiau pakeitimų. Ir taip pat pateikiau pakeitimų, kurių tikslas yra uh, sustiprinti operacijas vykdančių padalinių galimybės. Ir taip pat parengiau nuostatas, užtikrinančias, kad nacionaliniai parlamentai draugės Europos parlamentu galėtų vykdyti veiksmingą kontrolę ir taip užtikrinti, kad Europolas, Europolas atitiktų Lisabonos sutarties nuostatas. Tai yra, kad būtų užtikrinta tiesiogiai e, renkamų ES atstovų vykdoma demokratinė kontrolė. Apie tai kalbama reglamento devintajame skyriuje nors taip ir kitose straipsniuose yra nemažai nuorodų į, į šias nuostatas. Priežiūros stebėsinos mechanizmas, kurį draugė gyvendintų Europ, e, Europos parlamentas draugė su nacionaliniais parlamentais, apie tai kalbu savo alternatyviame pasiūlyme. Ta priežiūra vykdytų e, lanksti. E, nesudėtingos struktūros grupė, kurioje būtų skirtingų Europos parlamento komiteto narių, pavyzdžiui, išlybę komiteto Europos parlamente bei taip pat nacionalinių parlamentų vidaus ar teisingumo reikalų komiteto atstovai. Tokia būtų tos grupės e, sudėtis. Ta parlamentinės priežiūros grupė posėdžiautų sušauk, paskelbus atitinkamo parlamento komiteto pirmininkui sušaukus posėdį. Tuose posėdžiuose pirmininkautų Libe komiteto pirmininkas. Uh, taip pat e, posėdžiuose dalyvautų tuo metu ES pirmininkaujančios valstybės parlamento atitinkamo komiteto atstovai. Norėčiau pristatyti to mano siūlomo priežiūros, tos mano siūlomos priežiūros grupės galės ir užduotis. Tokia grupė svarstytų metinę e, Europolo veiklos ataskaitą Taip pat met, kasmetinę ir daugiametę veiklos programą. Taip pat e, Europos Sąjungos domenų apsaugos pareigūno metinę ataskaitą. bei komisijos kas penkias metus skelbiama Europolo veiklos e, e, peržiūra ir ataskaita. Ši grupė e, prieimus sprendim, prieimusi sprendimą galėtų kviestis um, pas save kandidatus į Europolo vykdančiojo direktoriaus postą. Ta priežiūros grupė turės, bus įgaliota pasikviesti į savo posėdžius komisijos atstabus domenų apsaugos pareigūną bei Europolo vykdantį direktorių. Nesukursime gyvybingos domenų apsaugos sistemos, jei neturėsime galimybės reguliariai konsultuotis kviestis pas save domenų apsaugos pareigūno. Kaip jau sakiau, turėtų būti numatyta galimybė susitikti ir konsultuoti su komisijos atstovais, nacionaliniu parlamento atstovais ir jiems reikėtų teikti nuolatinės ataskaitas, bendrą informaciją ir e, ataskaitą apie tai, kaip Europolai sekasi e, įgyvendinti jam patikėtas užduotis. Pirmininkė, e, negalime pamiršti svarbiausio parlamento vaidmens. Parlamentas yra viena iš biudžetą tvirtinančių institucijų. Todėl Europos parlamente rengėmės nagrinėti finansinę, e, finansinės samatas ir todėl Todėl turėtume tvirtinti Europolo biudžeto gyvendinimą ir Europolo vadovo finansinės ataskos gyvendinimą. Ačiū pirmininkė. Dabar atsakysiu į klausimus, jeigu jų bus. Ačiū, ponai Dėsdamerai. Dabar paaiškinsiu, kaip dirbsime. Iš ryto kalbėsime apie policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiuose bylose. Visą rytą skirsime šiam klausimui po to bus po pietų jau diskusijos dėl teismų bendradarbiavimo. Mm, civilinėse bylose ir po to dar kalbėsime apie Europos teismų kultūrą, teisinę kultūrą. Jau girdėjome dabar įžanginį pranešę pasisakymą, dabar kiti prezidiumo nariai kalbės, sveikiname mm, Lord Henny iš Čisviko kuris yra ES um, vidaus reikalų sveikato švietimo pakomitečio vadovas Junktinės karalystės lordų rūmose. Po to iškirsime ir pana Peter Hastings, kuris yra Europos duomenų apsaugos pareigūnas, kuris nuolat atvyksta į Libę komiteto posėdžius. Uh, Mm, dalyvauja tarp parlamentinėse konferencijose, kurias e, organizuojame kartu su nacionaliniais parlamentais. Um, dabar suteikiu žodį Lordui Penny iš Česvik. Really delighted. Ačiū pirmininkė, labai džiaugiuosi e, šią galimybę mm, pasisakyti nuo vienos nacionalinio parlamento delegacijos šiuose diskusijose dėl Europolo. Labai sveikinu tokius susitikimus. Uh, jums vadovaujant, e, nes manau šioje srityje, kur dalis kompetencijos yra priskirta ES, bet vis dar didelė dalis kompetencijos išlieka uh, Um, valstybių, nacionalinių valstybių rankose ir išliks, um, kalbant apie policiją ir teismus baudžiamosiose bylose. Labai svarbu, kad priežiūros parlamentinės kontrolės institucijos, nacionaliniai parlamentai susitiktų su jumis, kurie užtikrinate tokią priežiūrą um, Europos lygmenių, kad kartu aptartų šios klausimus, nes kitaip, jei padalysi tai į dvi skirtingas dalis ir spręsi tos klausimus visiškai atskirai, tai aišku, kad bus absoliuti painiava. Tai labai gerai, kad jūs prieš keliarius metus ėmėte šios iniciatyvos ir rengėte dabar tokius reguliarius susitikimus, kurie tikrai tokie įgavo tikros veiklos pobūdį ir Nekartą turėjome galimybę išanalizuoti Europolo darbą, taip pat ir per nu, nu, paskutinius tyrimus, kuriuos vykdėme, kuriuos kelbėme ir nagrinėjame Europolo padėtį, bendrą vaidmenį, užtikrinant saugumo strategijos įgyvenimą ES, žiūrėjome jo vaidmenį kovos su pinigų plovimu, nu, narkotikų kontrabanda, kibernetiniais nusikaltimais kontekste. Taigi matėme, kaip Europolas dirba pastaraisiais metais. Tie tyrimai, kuriuos mes atlikome ir apie kuriuos paskelbėme ataskaitas, tikrai paskatino labai gerbti tą darbą, kurį atlieka Europolas. Reikia pripažinti, kad tikrai vis dažniau visų valstybių narių teisėsaugos institucijos kreipiasi į Europolą, pasinaudoja įvairiais jo ištekliais ir priemonėmis. Tai yra ir žvalgybos įvertinimas, visa analizė, kurią jie teikia per bendras tyrimo komandas įvairiose nusikaltimų rūšise. Taip pat pasinaudojama ir jo galimybę užtikrinti, kad ES kova su organizuotu nusikalstamumu būtų tikrai daug daugiau nei vien tik tai 27-28 mm, valstybių narių pastangų suma. Tas rimtas organizuotas nusikalstamumas tampa vis labiau tarptautinio pobūdžio. Uh, nusikaltėliai naudojasi tomis laisvėmis, kurias teikia bendra rinka. Ir netgi salų valstybės, kaip kad mano, pripažįsta, kad mūsų vidaus saugumas neprasideda ir nesibaigia ties e, pakrantę. Tai todėl mes labai šiltai sutikome tą pasiūlymą šiandien aptarti šios klausimus ir, ir tikrai pranešės labai um, gerai pristatė visą tą klausimą. Po Lisabonos Europolos reglamentas buvo komisijos balandį pristatytas ir mes mano komitete neseniai rekomendavome savo vyriausybei Um, pasirinkti variantą prisijungti prie šio reglamento pagal opt-in per tą trijų mėnesių laikotarpį, kurį jie turi pagal Lisabono sutarties pakeitimų nustatytą um, galimybę um, nuspręsti mums daryti tai ar ne. Mes nusprendėme tai atsižvelgdami tai, kad Europolas vykdo mm, savo darbą ir ypač nusprendė sukurti kovos su kibernetiniais nusikaltimais centrą Europolė turint omeny omenyje, kokį didžiulį poveikį mūsų ekonominiai geroviai turi kibernetiniai nusikaltimai. Mes galvojame, kad tai buvo tikrai labai teisingas sprendimas, kad tikrai tai yra nuspręsta padaryti Europolę. Mes taip pat remiame tai, kad reikia um, ES valstybių narių um, uh, teisėsaugos institucijoms labiau dalytis informaciją tarpusavį ir su Europolu ir plačiau panaudoti Europolo gal, galimybės koordinuoti darbą, dirbti kartu be abejonės, visiškai aišku. Bus, aišku, ir jautrių elementų, kai na, kalba apie keitimas informaciją. Ir, aišku, tuos dalykus reikia labai atsargiai suderinti, sureguliuoti per naujo reglamento tekstą. Bet aš manau, kad galvojant apie mūsų visų interesus, labai svarbu įveikti tuos jautrumus ir teikti Europolui daug nuoseklesnį informacijos srautą kad Europolas galėtų sujungti visus taškus ir atsekti nusikaltelius. Komisijos pasiūlymo ta dalis, dėl kurios mes rimtai abejojame, yra ta mintis, apie kurią užsiminė pranešėjas, kad reikėtų Europolą ir Cepolą apjungti. Uh, Mes suprantame, kad bendrai galbūt ir yra gera mintis apjungti agentūras siekiant taupyti lėšas, tačiau šiuo atveju mes negalime pritarti argumentams apjungti šias dvi institucijas. Ir tas sutaupimas tikrai mūsų neįtikina. Aš taip suprantu, kad daugelis valstybių narių pritarė toms abejonėms, ypač kai pirmas iki prieš dvi savaitės taryboje buvo svarstytas tas pasiūlymas ir akivaizdu iš pranešėjo žanginės kalbos, kad ir Europos parlamente tokia nuomonė vyrauja. Tad, um, man susidaro įspūdis, kad tikrai tas apjungimas neįvyks, nes ministrams dabar yra mm, nurodyta, jie gavo instrukcijas iš, iš, iš savo atstovų nedaryti to. Ypač sveikiname komisijos pasiūlymo tą dalį, kur kalbama apie parlamentinę kontrolę, parlamentinę priežiūrą Europos Sąjungoje. Pranešės apie tai gan plačiai kalbėjo. Um, atrodo aišku, kad policijos bendradarbiavimo, um, teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje ES kompetencija um, su, persipina su didelė dalimi nacionalinės kompetencijos. Tad labai svarbu ir, ir labai teisinga, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų užtikrinti parlamentinę priežiūrą. Ir man atrodo, kad šis komitetas sugebėjo užtikrinti tokias nuostatas ir man atrodo yra gerai, kad yra pasirinkta gana tokia mm, nesudėtinga institucinė struktūra ir mm, posėdžiai bus panašus į tai, ką šiandien mes turime. Tai tikrai yra puikus šablonas šablonas, nes tikrai nereikia kažko naujo išradinėti, kažkokios sudėtingos, brangios struktūros. Labai tikiuosi, kad um, dėrybose nebus uh, pasukta kitų kelių. Mes turime užtikrinti, kad parlamentinė priežiūra nesiektų kontroliuoti Europolo darbo operatyvinių aspektų. Nei viena iš mūsų vyriausybių, nei vienas iš mūsų parlamentų tikrai niekada nesutiktų su tuo tarptautiniu lygmeniu ir tikrai todėl to nereikėtų daryti ir europiniu lygmeniu. Ir pabaiga norėčiau pasakyti, kas Britai Britam labai rūpi. Pagal Lisabono sutartį Britų vyriausybė turi teisę pasinaudoti opt-out, opt nedalyvauti um, šios ryties teisės aktuose um, iki Lisabonos primtose. Ir Europos teisingumo teismo ir gyvendinimo komisijos galios irgi tada negaliotų. Mūsų komitetas atliko platų tyrimą šio klausimu um, ir tikrai iš šios ryties praktikų, akademikų, politikų surinko informaciją ir padarėme išvadą. Mūsų ataskaita buvo paskelbta balandį, jog mūsų vyriausybė uh, Mm, nepateikė įtikinančių argumentų, kad ir dabar reikėtų nedalyvauti šią sistemoje, mm, neprisijungti prie šių mm, teisės aktų. Mes dar laukime, aišku, galutinių išvadų, bet parlamente, abiejose rūmose visų pirma turi būti balsuojama ir tik paskui bus priimtas galutinis sprendimas. Kaip be būtų, mūsų pozicija yra tokia, kad Europolas, tai yra ta tema, apie ką mes šiandien kalbame, yra pernelyg vertinga priemonė E, kovoti su organizuotu nusikalstamumu, kad Junktinė karalystė galėtų nedalyvauti joje. E, todėl mes turime dalyvauti, mes turime tikrai dalyvauti esminėse operacijose kaip tikras elementas. Ačiū. Ačiū Lordui Haniai už tikrai e, drąsiai pristatytą poziciją, turint omenyje Junktinės karalystės unikalią situaciją, kad ji dalyvauja uh, Mm, saugumo, laisvės ir teisingumo mm, erdvėje po Lisabono sutarties. Mes žinome visus tos opt-in ir opt-out, jungtinės karalystės, Airijos ir kai kuriais atvejais Danijos atvejais, tas galimybės dalyvauti ar nedalyvauti. Uh, žinome visus tos, visas ta, visą tą blokavimą dėl Lisabonos įsigaliojimo, bet štai dabar jūs pasisakėte už dalyvavimą tuose labai svarbiose priemonėse, leidžiančios bend, leidžiančiose bendradarbiauti kovojant su nepaprastai rimtais e, nusikaltimais per sieną. Tai labai dėkojame Jums už tai. O dabar trečias pasisakymas bus vėlgi iš prezidiumo. Tai ponas Hastings kalbės kaip Europos duomenų apsaugos pareigūnas, o po to e, galės visi kolegos pasisakyti bendrose diskusijose, aš paaiškinsiu taisyklės. Continue. Ačiū pirmininkė, E, džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiose diskusijose su Libė ir turiu galimybę susitikti su nacionalinių parlamentų atstovais. Dar kalbant apie Europolą, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad policijos operatyvinis darbas vyksta valstybių narių lygmenių. Tai yra pagrindinis principas dabar galiojantis ES. Tačiau Operatyvinis policijos darbas vis daugiau ir dažniau įgyja tarp valstybinį pobūdį. Ir todėl vis aktualesnis tampa keitimas į strateginę ir operatyvinę informaciją ir reikia daugiau intensyvesnio keitimosi tokia informacija. Ir čia Šiuo požiūriu itin svarbus Europolo vaidmuo. Tai yra parama teikianti institucija, keičiantis informaciją, keičiantis analizę ir užtikrinant teisės saugos procedūras nacionalinių lygmenių. Nuo balandžio pirmos dienos siekiama sustiprinti Europolo vaidmenį ir siekiama taip pat sustiprinti duomenų apsaugos nuostatas. Mano nuomonė, kuri buvo paskelbta gegužės, pabaigos, gegužės pabaigoje, mes pasisakėme už tai, kad reikia sustiprinti duomenų apsaugą ES, stiprinant ir kovą su nusikalstamumu. Tačiau Mes pasiūlyme taip pat teigiame, kad yra daug elementų, kuriuos reikia tobulinti ir 34-38 puslapiuose teikiu visą eilę pasiūlymų. Ir džiaugiuosi girdėdamas, kad pranešėjui jie, tie mūsų pasiūlymai pasirodė priimtini. Neseniai buvo pateikta dar viena nuomonė, ją pateikė e, jungtinė priežiūros institucija Europolo. Tai yra 10-ame dešimtmetyje įsteigta institucija remiantis konvencija kaip e, tarp vyriausybinis elementas, užtikrinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Šią instituciją sudaro nacionalinių domenų apsaugos institucijų atstovai. Ir paskaitę šią nuomonę galite susidaryti įspūdį, kad mes laikome skirtingos nuomonės dėl pasiūlymo vertinimo. Iš dalies tai yra teisinga, tačiau yra daug sričių, kuriuose mūsų nuomonė sutampa. Ir dabar tuos sutapimus norėčiau paminėti. Dabar Europolas turi labai stiprų tvirtą duomenų apsaugos režimą, taip pat gerą reputaciją šiuo požiūriu. Ir mes manome, kad to lygio nereikia mažinti, tų standartų nereikia niekaip atsisakyti. Taip pat abiejose nuomonėse sutinkama, kad komisijos pasiūlymą galima tobulinti ir jeigu žiūrėsime papunkčių į atskirius elementus, tai daug pasiūlymų ir nuomonių yra panašus. Svarbiausia būtų nemažinti apsaugos priemonių Kai kuriais atvejais jas reikia dar stiprinti. Pavyzdžiui, tokiuose srityse kaip informacijos struktūra. Pasiūlyme siūloma įvesti daugiau lankstumo. Jis tikriausiai reikalingas, tačiau nepakankamai akcentuojama tai, kad reikia ir toliau stengtis nurodyti, kokiais tikslais yra renkama ir apdorojama policijos informacija. Taigi Lankstumas yra svarbu. Ir jis taip pat akcentuojamas ir dabartinėme Europolo darbe. Taigi mes siekiame ieškoti sprendimų, kaip išlaikyti lankstumą ir tinkamą apsaugą. Dar vienas pasiūlymas yra susijęs su iš ankstiniu poveikio vertinimu prieš tai, kai yra įsteigiamos naujos informacinės sistemos. Tai nebūtų vien tik e, konkretus sprendimas, reikia atlikti rizikos vertinimą, galvoti, kaip tą riziką sumažinti. Ir turi vykti diskusija su duomenų priežiūros pareigūnų. Kalbant apie priežiūrą, būtina laikytis visapimančio požiūrio, pagal kurį turėtų dalyvauti ir nacionalinės institucijos vykdydamos savo nacionalinę kompetenciją valstybių narių lygmenių, turi būti glaudžiai bendradarbiaujama. Ir dar vienas svarbus dalykas yra pasiūlymo suderinimas su nauja domenų apsaugos sistema, jos sukūrimu. Tai yra sudėtingas procesas, kuris apima direktyvą ir reglamentą, kuriuose yra naujovių. Ir tai, aišku, turi galiausiai atsispindėti ir Europolo taisyklėse. Kur išsiskiria mūsų nuomonės, aš norėčiau paaiškinti kai kurios skirtumus. Reikia stipresnių priežiūros struktūrų ir dabar jau metas pereiti nuo praeito amžiaus pabaigos vyriausybinių sprendimų prie ES ligmens ir priežiūros struktūrų funkcijas turi atlikti mano vadovaujama institucija. Mes prižiūrime 50 Europos institucijų ir įstaigų, turime visus tam reikiamus įgaliojimus ir dabartinė struktūra turi ribotus išteklius, ribotus įgaliojimus nėra visiškai nepriklausoma ir man yra priimtinas pasiūlymas įvesti tvirtą priežiūrą, tačiau aš noriu pabrėžti, kad praktiškai tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu bus glaudžiai bendradarbiaujama su domenų apsaugos institucijomis. Ir aš taip suprantu pasiūlymą, kad būtent tai ir yra į jį įtraukta. Taigi siūlau, kad ir toliau vykdytume dabar atliekamą darbą, bet e, glaudžiau bendradarbiautume ir pateiksiu pavyzdį duomenų srautas į Europolą. Iš Europolo duomenys patenka į valstybės narės, Europolas renka informaciją iš kitų šaltinių, taip pat ir iš privačių šaltinių Ir jeigu laikomės visapimančio požiūrio, tai turime gebėti įsikišti ir ES lygmenių, ir nacionalinių lygmenių, ir susidaryti bendrą vaizdą, matyti bendrą vaizdą, bendrą poveikį. Ir jeigu reikia imtis teisės saugos veiksmų e, prieš e, Europos teisingumo teismui priimant e, sprendimą, tai reikia spręsti, ar reikalingas sprendimas ES ar nacionalinių lygmenių. Ačiū. Ačiū, panas Astingsai. Mes um, kalbėjome daugiausia apie Europolą ir kylančius um, su juo susijusius um, uždavinius ir, aišku, svarbu kalbėti apie nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento bendradarbiavimą ir mums aktualus 88 sutarties straipsnis. Ir dabar turime dar ketvirtą kalbėtoją, kuris jau atvyko, buvo užstringęs kamštyje, ponas Dietrich Neumann, kuris jau yra su mumis ir jis pabaigs pasisakymų seką ir po to bus diskusija. Jis atstovauja bendradarbiavimo skyrių Europos policijos biuro, biuro taigi atstovauja Europolą. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai. Norėčiau visų pirma labai atsiprašyti, kad ką tik atvykau, tik dabar atvykau na tai policininko bruožas būti, pasirodyti laiku. Ir kalbant apie e, galės, papildomas galės mūsų institucijai, mūsų biurų, kurios galėtų būti sukitos. Tai galbūt tai būtų galios padėti kolegoms tvarkytis su eismo spūstimis Briuselyje. E, man tikrai džiugu e, būti čia, dėja vadovas direktorius Veinrait negalėjo atvykti, todėl man teko garbė kreiptis į Jūs ir pakomentuoti naująjį Europolą liečiantį teisė, teisės akto pasiūlymą. Visų pirma, norėčiau ką pasakyti dėl tinkamos parlamentinės priežiūros. Tokie susitikimai kaip šis ir yra tokios parlamentinės priežiūros e, dalis. Bendrais bruožais mes sveikiname komisijos sieki užtikrinti Europolo operacijų didesnį veiksmingumą, kuriant naują reglamentavimo pagrindą. Antra, reglamento pasiūlyme yra daugybė naujovių, numatoma kitokia struktūra. Aš kaip teisininkas manau, kad tą tekstą skaityti nesunku, ta struktūra yra suprantama ir ji yra lengvesnė. Antra, mes esame suinteresuoti tuo, kad egzistuotų veiksmingas pagrindas, veiksminga sistema, kurią remiantis galėtumėme suteikti valstybėms narėms efektyviausią operatyvinę pagalbą, kovojant su nusikalstamumu. E, Europolo reglamente yra nemažai pokyčių, pakeitimų, kuriais mes džiaugiamės. Konkrečiai turiuomenį komisijos ketinimą taip E, suformuluoti reglamentą, kad mūsų operacijų, vykdomų operacijų veiksmingumas būtų didesnis, kad Europolas galėtų dalyvauti bendrose tyrimų grupėse ir e, taip pat užtikrinti komunikacinius mainus su atitinkamomis institucijomis ir taip užtikrinti e, geresnius informacijos srautus, informacijos srautą iš valstybių narių į Europolą ir didesnės galimybės finansuoti mūsų valstybių narių vykdomą e, operatyvinę veiklą, turiuomenį Europolo biudžetą ir lėšas iš to biudžeto. Šiame projekte aptinku dar vieną naujovę, tai, ką mes vadiname integruotą duomenų valdymo koncepciją. Manau, reikėtų modernizuoti dabartinę duomenų apdarojimo architektūrą, ji, ji jau yra 50 metų, egzistuoja 50 metų, yra patikrinta ir gerai žinoma, bet turime atsižvelgti iš laikinius naujus iššūkius kovos su, organ, su nusikalstamumu pasaulyje. E, darome išvadą, kad šiandienos organizuotų nusikalstamumo ir terorizmo grėsmės yra vis labiau tarptautinio pobūdžio. Uh, ankstesniais dešimtmečiais daug didesnių mastų e, egzistavo tam tikras suskirstimas, sudalinimas į, į tam tikras kategorijas ir skyrius. Pavyzdžiui, sprendėme konkrečias grėsmės e, - narkotikų, kokaino kontrabandą arba žmonių kontrabandą ir tuos su, su, su, tokio, su tokiais nusikaltimais galėjome kovoti atskirai. Tačiau dabar e, nusikalstamos grupuotės veikia daugybėje sričių ir todėl darome išvadą, kad e, dirbtiniai apribojimai, suvaržymai numatyti, numatyti pagal dabartinį reglamentą, tai yra e, atskirų sistemų egzistavimas, e, informacinė sistema, analitinės mūsų rengiamos apžvalgos neleidžia Europolui susijęti atrasti tų reikalingų sąsajų tarp informacinių failų renkamų pagal tas skirtingas sistemas. Taigi mes norime optimaliai išnaudoti savo galimybės teikti pagalbą valstybėms narėms. Todėl šiame pasiūlyme teisingai akcentuojamas logiškas duomenų rūšių suskirstimas pagal tai, kaip, kokie duomenės yra apdarojami ir akcentuojami duomenų apsaugos aspektai e, taip pat susiję saugikliai. Dar vienas svarbus aspektas - valstybės narės ir toliau išlieka e, visą teisės tų duomenų savininkės ir juos apdoroja. Europolas yra pasirengęs užtikrinti aukštą, duomen, aukštą likmens duomenų apsaugą ir mes, mūsų organizacija ir žinoma kaip, e, kaip labiausiai geriausiai duomenų apsaugą užtikrinantis e, policijos biuras Europoje. Manome, kad reikia laikytis aukštų e, griežtų duomenų apsaugos kriterijų apdaruojant visus duomenis Europole ir e, išlaikyti tą patį duomenų apsaugos lygmenį. Tačiau galime tikėtis čia ir pažangos, nes pagal naująją koncepciją procesas e, bus supaprastintas ir duomenys bus laikomi vienoje vietoje, o ne keliose sistemose ir taip užtikrinsime veiksmingesnį e, bendrų duomenų apsaugos taisyklių gyvendinimą. E, kalbant apie 2001 metų duomenų apsaugos direktyvą. Tai ji atitinka mūsų taikomus e, nuostatus, kuriuos taikome daugiau jei, ne de, nei dešimtmetį. Ir domenų apsaugos principai, e, šie domenų apsaugos principai buvo sukurti neteisės saugos institucijoms pradžioje, tačiau manome, kad jie atitinka ir teisės saugos institucijų reikalavimus. Pavyzdžiui, E, tai, tai, ir tai būtų, tai atsilieptų, e, tai paveiktų Europolo vykdomų operacijų veiksmingumą. Mūsų kriterijai yra pavyzdys, kriterijai, kurių laikomis e, yra pavyzdys Europoje, bet manome, kad kažkokių tai esminių pertvarkimų nereikia. Ir kalbant apie kitas pasiūlymo dalis, norėčiau pakomentuoti mm, siūlymą sujungti mūsų SIPOL, Europos policijos koledžų. Tai mums sunkiai suprantama, kaip žinote, valstybės narės turi savo nuomonę ir mūsų e, vykdančioji valdykė savo nuomonę ir mes neturime tuo tarpu jokių kitų pastabų. E, šiuo klausimu. Jeigu bus reikalinga techninė informacija gyvendinti tą sprendimą, kuris bus pasirinktas, mes būsime pasirengę tą informaciją suteikti. Ir galiausiai norėčiau dar pakomentuoti parlamentinę priežiūrą mūsų institucijos. Mes sveikiname reglamente esantį pasiūlymą siekti didesnės atskaitomybės ir demokratiškos atsakytomybės ir skaidrumo. Pagal dabartinę sistemą galiuojančią tvarką mes nuolatos keičiamės informaciją su Europos parlamentu įvairiais lygmenimis. Mes dažnai lankomės šiame pastate ir susitinkame su parlament, atskiriais parlamento nariais Džiaugiamės galimybę, šią galimybę informuoti ir nacionalinių parlamentų narius apie mūsų darbą. Jeigu jūs manote, kad Europolo at, vykdoma veikla yra reikalinga ir jūs norite paremti mūsų darbą per, sav, per parlamento narius, tai tai sustiprintų demokratišką mūsų veiklos kontrolę iš Europos piliečių požiūrio. Taigi mes bendrais bruožais sveikiname naują reglamento pasiūlymą, kai jis bus patvirtintas, atsiras juridinis pagrindas sustiprintam bendradarbiavimui. Pavyzdžiui, galimy, turiu omeny, omeny galimybę informuoti Europos parlamentą apie e, detalesnius mūsų darbo aspektus, grėsmių vertinimo apžvalgas, kitas apžvalgas, studijas E, taip pat papasakoti apie mūsų daromus susitarimus su, su trečių šalių partneriais. Parlamentas e, jau dabar gauna mūsų metinę ataskaitą, mes ją. Ji bus dar veiksmingesnė ir Europos parlamentas pagal naująjį pasiūlymą netgi dalyvaus skiriant mūsų vadovus, e, biuro vadovą ir jo pavaduotoją. Ypač džiaugiamės tuo, kad reglamente numatoma galimybė formaliai e, įtvirtinti Europos parlamento prieigą prie įslaptintos ir neįslaptintos mūsų turiamos informacijos, kuri e, tai bus, bus įmanoma, kad tik su parlamentu bus sudaryta atitinkama reikalinga sutartis tuo klausimu. Taigi, pirmininkė, tuo baigiu savo pasisakymą. Tikiuosi, kad aš neviršijau man skirto pasisakymui laiko ir esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė Noimenai. Dabar, aišku, vyks diskusijos ir noriu paaiškinti, kokios bus dalyvavimo diskusijose taisyklės. Suteiksime mm, nacionalinių parlamento atstovam žodį po 2-3 iš eilės, paskui Europos parlamento atstovui tam, kad būtų galima įvertinti įvairius visus mm, pasiūlymus pasiūlyto reglamento elementus, um, policijos bendradarbiavimo klausimus, es lygmenių, Europolo reglamento numatomas naujovės, taip pat nacionalinių parlamentų vaidmenį, priežiūrą, kuri turi būti vykdoma dėl policijos darbo ES. Taigi pradėsime. Pone Matrai iš Vengrijos parlamento. Ponas, ponia, ponia Matrai, prašom. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, Europos taryba patvirtino Stoholmo programą, kurios tikslai yra gyvendinami ir dabar mes galvojame apie, kurios tikslai yra gyvendinti ir mes dabar galvojame apie kitą jau laikotarpį po Stoholmo. Uh, Čia vėlgi reikės mm, gairių iš tarybos kad būtų atsižvelgta į valstybių narių prioritetus. Pavyzdžiui, Vengrijai nelegaliai imigracija yra labai svarbus klausimas. Reikia labai efektyvių priemonių šioje srityje, mm, nes nelegali, migra, nelegali migracija iš rytų, iš pietryčių Europos vyksta būtent per Vengriją. Ir mes stebime nuo 2008 metų, kad šios migracijos srautai auga 2010-2011 metais. 30-40 um, procentų um, išaugo nelegalių migrantų skaičius. Ir pastebime pastaruoju metu ypač išaugusius rautus net iki 150 procentų. Aišku, yra ir teigiamų pasikeitimų. Pavyzdžiui, Frontex ir komisija um, yra pranešusi apie pozityvius pasikeitimus, tačiau Vengrijoje susidaro įspūdis, kad dabar vyksta dar ir antrinė migracija. Per pirmą ketvirtį 600 tai 58 e, procentais išaugo um, pabėgėlių statuso prašymų skaičius mes suprantame, kad yra didelis piknaudžiavimo lygis, todėl turime labai glaudžiai bendarbiauti su kitomis valstybėmis narėmis bei su trečiosiomis valstybėmis. 2012 metų Frontex ataskaitoje dėl išorės sausumos sienų, būtent Vengrija buvo įvardinta kaip valstybė, į kurią migrantų skaičius yra vienas iš didžiausių. Mm, aišku, mes bendradarbiaujame su Austrija ir Serbija, mes tengiamės uh, plėsti bendarbiavimą su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis valstybėmis, nes nelegali migracija yra nepaprastai aktuali problema mums. Taip pat ir ES lygmenių tai yra labai aktuali problema, todėl turime e, dirbti iš vien. ES e, darbo tvarkėje e, yra numatyta pagalba Vengrijai šioje srityje. Mes e, tikrai mes labai dirbame šiais klausimais. E, mes turime atitinkamus centrus, pas mus atvyksta ir kitų valstybių e, narių pareigūnai. Mes tikrai dirbame labai daug kovodami su nelegalia imigracija ir jos poveikiu ES. Mes tengiamės taip pat atsekti ir organizuoto nusikalstamumo grupės, kurios prisideda prie nelegalios imigracijos. Ačiū. Toliau noriu priminti, kad maždaug be 2011 turėtų atvykti ponė Lebail. E, ir Cecilija Malstrom. Tai yra teisingumo generalinė direktorė ir um, vidaus reikalų komisarė. Atitinkamai, taigi mes turėtumėm maždaug mūsų diskusiją iki, iki to laiko užbaigti, tai po 2-3 minutės prašysiu kalbėti ne ilgiau, kad visi kolegos turėtų laiko pasisakyti ir aš mm, nedvėjodamas pasinaudosiu plaktuku, jeigu per ilgai kalbėsite, ponia Kregar iš uh, Kroatijos parlamento, prašom. Dame i gospodo. Ah, excuse me, Mr. Kreger. Atsiprašau, ponas Kreger. For correction. Ačiū pirmininkė, kad pataisit, kad pasitaisite. Pirmininkas, taip, aš ne, iš pradžių nesuradau, kur jūs sėdite. Ačiū pirmininkė. Uh, Kroatija perima ES teisės aktus ir juos įgyvenys nuo narystės, ypač teisinė, teisinio bendradarbiavimo srityje, kovojant su nusikalstamumu. Taigi mes keičiame savo įstatymus, kad įvykdytumėm visas sąlygas, kurias suderiname per narystės dėrybas. Kroatija yra nepaprastai susirūpinusi. Dėl visų tų problemų, su kuriomis susidurėme ir mes, ir mūsų kaiminės valstybės kovodamos su organizuotu nusikalstamumu. Uh, Mes norime siekti kaip galima aukštesnio bendarbiavimo lygio su visomis e, valstybėmis ES, su visai, visomis ES institucijomis, nes e, mūsų troškimas yra užsitikrinti, kad tas bendarbiavimas e, būtų tikrai labai glaudus, kad būtų galima efektyviai dirbti šioje srityje, pasitelkti visą įmanomą pagalbą. Taigi, m, mm, norėčiau štai paminėti m, mm, nusikalstamų būdų įsigyto turto konfiskavimo e, nuostatas e, bei e, kitus labai svarbius elementus mūsų bendradarbiavime su ES institucijomis. Kol kas mm, kiek turime sukaupę patirties, matome, kad tikrai e, dabar egzistuojantis dvi šalis, mūsų bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis duoda rezultatų. Mes esame sudarę susitarimus dėl bendradarbiavimo su kitų šalių policijos tarnybomis ir tikrai turime puikios patirties bendradarbiaudami būtent su policijos institucijomis, keičiamės policijos pareigūnais, kaupdami patirtį. Mm, ypač turistiniu sezonu yra labai svarbus toks darbas ir, ir tokie policininkų mainai mums padeda būtent sukaupti patirties ir ją panaudoti būtent šio intensyviu metu. Taip pat noriu pasakyti, kad nusikalst tamumas veikia per valstybių sienas, vaikydamasis pelno, taigi ir mes turime dirbti kartu. Europos Sąjunga yra labai ar, a, atviras subjektas, taigi tas atvirumas, aišku, leidžia nusikalstamumui dirbti labai efektyviai, tad ir policijos e, teis, e, pareigūnai turi, turi lygiai taip pat dirbti atvirai. Skirko prieš Europos parlamento. Ačiū pirmininkė, aš e, kalbėsiu nuo konservatorių ir noriu pasakyti, kad labai sveikinu šias diskusijas, tačiau tai tipiškai atspindi tai, kaip mes paprastai kalbame apie Europolo veiklą. E, man atrodo, dauguma iš mūsų tikrai labai vertiname Europolą kaip nepaprastai svarbę priemonę kovoti atliekant um, baudžiamųjų bylų tyrimus Europoje ir už jos ribų. Aš galiu tik pasveikinti, aišku, šį susitikimą. Aš labai atidžiai stebiu visą atliekamą darbą Junktinės karalystės lordų rūmose. Tikrai labai išsamei analizuojami šie klausimai, ypač e, įvertinant šį pasiūlytą naują reglamentą. Ir Britų vyriausybei dabar suteikti tikrai um, labai išmintingi patarimai. Reikia nepamiršti, aišku, kad uh, Mm, didžiulis susidomėjimas yra visose nacionalinėse parlamentuose, kaip mes matome šiandien gausiai susirinkusių dalyvių. Bet reikia pirmininkė pasakyti, kad vienas dalykas yra parlamentinė priežiūra, kitas dalykas yra duomenų keitimasis. Taigi dėl parlamentinės priežiūros aišku, kad mes dabar remiame sutarties 88 straipsnių pa, kuris um, nustato visas Euro, visą Europolo operatyvinę veiklą, kad tai turi būti daroma e, su valstybių narių atitinkamų institucijų sutikimu, kai, to, kai ta veikla atliekama tose valstybėse narėse. Kompetitingos institucijos turi duoti sutikimą ir aš labai tikiuosi, aš, aš, aš labai gerbiu visą Europos duomenų apsaugos pareigūnų ir biuro atliekamą darbą. Ir, ir, ir, ir vis tik tai, jeigu bus toliau žengima tuo keliu, man atrodo, kad gali būti kad tai bus sukurta dėje tokia išskirtin, toks išskirtinės kompetencijų paketas ir neaišku, kaip bus tuomet su ta priežiūra, kuri buvo užtikrinama iki dabar. Iš tikrųjų, tam, tai yra tam tikras sunkumas, nes uh, Nekartą mes turėjome galimybę pasidžiaugti jūsų atvykimu į mūsų posėdžius. Tai tikrai jūs dirbate labai skaidriai. Mm, tai aš neasmeniškai jums tokį priekaštą išsakyčiau, bet vis tik tai aš norėčiau paklausti, kaip ateityje būtų galima užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp tų kompetencijų iš vienos ir iš kitos pusės. Ir dėl duomenų visos tos srities ir kompetencijų, kas mus ypač pastaruoju metu neramina, ypač, pažiūrėjau, dėl prizm diskusijų, kas vyksta parlamente kurį laiką jau ir dar tikriausiai ilgai vyks, nerimauju dėl naujo duomenų apsaugos reglamento ir direktyvos ir viso šio konteksto. Taigi mes nerimaujame, kad tie duomenys, kurie renkami iš piliečių visoje Europoje, kas su jais daroma, kaip jie yra naudojami, uh, Mm, nes mes galvojame, kad čia reikalinga tinkama apsauga ir, aišku, Europos domino apsaugos pareigūno vaidmuo čia įtin svarbus. Vis tik tai um, realus susirūpinimas yra toks. Mes norime užtikrinti, kad teisės saugos institucijos, kurios tinkamai sukurtos, tinkamai um, prižiūrimos, galėtų keistis informaciją. Bet aš nenorėčiau matyti tokios situacijos, kur mes sukurtumėm tokius griežtus reglamentus, tokias griežtas taisyklės, kad e, bet kokios pastangos bendarbiauti tarp teisės saugos visų e, policijos institucijų nevyktų, nes duomenys komercinėme pasaulyje panašu e, daug laisviau keliauja ir, ir, ir, ir yra mm, keičiamasi parduodam, prekiaujama netgi jais nei, kad mes galėtumėm tai, galime tai dabar padaryti, siekdami apginti savo teisėtus interesus. Tai aš manau, kad reikėtų reikėtų galvoti apie tai. Ir aš ir mano kolegos tikrai remsime Europolą, jo ateitį, visas nuostatas dėl to ir, ir Junktinės karalystės pozicija, kuri dabar krypsta tą linkme, nes tikrai yra daug dėmesio e, skirta. Ir, ir, ne vien tik tai Vainrai darbui, bet bendrai Europolo visoms struktūroms. Ir labai svarbu, kad ateityje, kalbant apie duomenų visą kaupimą ir naudojimą ir mūsų piliečių privataus gyvenimo užtikrinimą, kad visas tas susirūpinimas į tai būtų atsižvelgta ir kad būtų įvertintos abipusės. Ačiū ir sveikinu šias diskusijas. Ačiū ponas Kirkopai. Dabar žodis nacionalinių parlamentų nariams. Italijos parlamento nariai, ponė Krymi, Ačiū. Mes sveikiname tai, kad Europolo vaidmuo turėtų būti sustiprintas, kovojant su nusikalstumumu ir užtikrinant prevenciją. Ir manome, kad reikėtų vadovautis tą praplėstą nusikalstamumo savoką, kokia yra pasiūlyta reglamente. Aš manau, kad bendradarbiavimą itin reikia stiprinti prie sienų. E, ir turime vengti kad Europolas taptų kažkokios kitos institucijos funkcijas dubliuojanti institucija. Tai turi būti bendradarbiavimo forumas, kalbant apie Europolo funkcijų priežiūrą atliekamą Europolo, par, e, Europos parlamento. Manau, kad reikia labai aiškių taisyklių ir nereikėtų reikėtų metinių veiklos ataskaitų ir pakankamai detalių. Ir aš manau, kad valstybės narės taip pat turėtų galimybę labiau tiesiogiai atlikti e, Europolo priežiūrą. Aš manau, kad reikia daugiau atsargumo, kalbant apie duomenis renkamus apie fizinius asmenis ir reikalingos aiškesnės taisyklės šioje srityje. Kaip ir sakė vienas iš, iš pradžių kalbėjusių dalyvių, Europolo vienas iš tikslų yra užtikrinti, kad valstybių narių turimi duomenys būtų tarpusavėje suderinami. Tai reiškia, kad reikia glaudesnio bendradarbiavimo ir didesnio suderinimo perdodant duomenys tarp valstybių narių. Tai padėtų mums veiksmingiau kovoti su nusikalstamumu. Ir aš manau, kad mes turime pereiti nuo tokių neapčiopiamų dokumentų kultūros prie labai atidžiai saugomų duomenų Yra tam tikrų nuogastavimų, kurie keliami dėl naujojo reglamento, juos išsakė ir kolega iš Junktinės karalystės. Ir aš manau, kad e, dabar vykstančiame procese į tuos nuogastavimus įsiklausoma ir atsižvelgiama. Valstybės narės yra reikalaujamos pateikti paaiškinimą jai nepateikia atitinkamos informacijos apie tyrimą. Tai yra mano požiūriu svarbus klausimas, kurį reikia spręsti. Ir aš manau, kad dabar siūlomi reikalavimai nepažeidžia valstybių narių kompetencijos. Valstybės narės gali pasirinkti nevykdyti atitinkamo tyrimo ar neskelbti jo rezultatų, jeigu tinkamai pagrindžia savo sprendimą dėl Europolo ir Cepolo sujungimo. Mes priešingai nei kiti kalbėjusiai pasisakytume už tai, kad šios institucijos būtų sujungtos. Pirmininkas ponas Familietė. Ačiū. Ši Šis posėdis yra puikiai galimybė pasikeisti nuomonėmis dėl svarbaus politinio klausimo, būtent Europolo funkcijos sustiprinimo ir Europos parlamento priežiūros funkcijos sustiprinimo. Tai yra žingsnis link politinės sąjungos mūsų nuomonė. Mūsų parlamento piliečių laisvių komitetas analizuoja visus šios klausimus ir mes siekime pirmiausia gauti kuo daugiau informacijos. Be jokių abejonių, Europolas galės siekti pažangos, stiprinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, keičiantis informaciją ir užtikrinant duomenų saugumą. Tačiau be abejo reikalingos tam tikros apsauginės nuostatos, kalbant apie duomenų apsaugą. Pavojingiausios nusikalstamos grupuotės veikia tarp valstybinių mastų, tai reiškia, kad Europolo operatyvinės pastangas reikia stiprinti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių kompetitingų institucijų. Ir svarbus mums yra keli aspektai. Pirmiausia, neaišku, ar Europos komisija yra pasirengusi Europolui suteikti kitokių galių, nei vien tik koordinavimas, pavyzdžiui, operatyvinių įgaliojimų. Mes Negalime pamiršti pavojų, kurie kiltų, jeigu nebūtų aiškios institucijos funkcijos. Ir antra, aš sutinku su pranešėju kai sako, kad būtų klaida sujungti Europolą ir Cepolą. Mes e, turime pagalvoti, ar iš tikrųjų toks sujungimas padėtų sutaupyti lėšų, ar tiesiog būtų atsisakyta CEPOL kaip institucijos, kuri dabar labai sėkmingai atlieka savo vaidmenį, užtikrindama teisėsaugos pareigūnų mokymus. Toliau Europolo valdymo struktūros pakeitimai. Jie nemanome, kad padėtų racionalizuoti institucijos vidaus veikimą. Mes manome, kad gali atsitikti taip, kad tie pakeitimai kainuos dar brangiau negu dabar lėšų yra išleidžiama. Ir dar vienas svarbus klausimas - demokratinė Europolo priežiūra. Iš tikrųjų, Europolas dažnai dirba su jautriais duomenimis, tai reiškia, kad Europos parlamento priežiūros funkcijos čia yra būtinos. Turime užtikrinti, kad nebūtų manipuliuojama duomenimis ir jais piknaudžiaujama. Ta sako ir ponas pranešėjas. Ta pati sakė ir ponas Astingsas šyrit. Pranešėjas kalbėjo apie bendradarbiavimą tarp nacionalinių institucijų ir nacionalinių parlamentų ir kalbėjo apie visą apimantį požiūrį į domenų apsaugą, apie tai, kad valstybių narių domenų apsaugos institucijos turi bendradarbiauti. Dabar tai nevyksta ir tai nepakankamai gerai atsispindi 88 Lisabono sutarties straipsnėje. Panas Albrecht. Ačiū pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau pabrėžti, kaip svarbu renkti tokias diskusijas. Ir kalbant apie Europolą, manau, kad svarbu stiprinti Europolo galimybės atlikti savo funkcijas, svarbu stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą Ir vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų turėtų būti jungtinės tyrimo komandos. Jų um, darbas turėtų būti sustiprintas, akcentuojant tiesioginį bendradarbiavimą tarp uh, Europos policijos institucijų. Svarbu gerinti jų darbą. Kai dėl reglamento Manau, kad daugelis iš uh, pasiūlymų, kuriuos pateikė panas Dijas Demera, yra labai svarbus, ypač e, kiek tai susiję su parlamento priežiūra. Tai yra labai svarbi priemonė. Ir šios dienos tarparlamentinėse diskusijose tai yra vienas pagrindinių klausimų. Būtent e, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento kontrolė susijusių su tuo, kaip veikia šios institucijos ir Europos parlamento priežiūros funkcijos be abejo turėtų būti sustiprintos. Aš manau, kad um, Europolas dirba sėkmingai ir į jo darbą žiūrima taip palankiai, būtent dėl to, kad e, veikia tikrai stiprios apsaugos priemonės, apsaugos nuostatos susijusios su duomenų apsauga. Ir priminsiu, ką sakė ponas Astingsas, nereikia mažinti, silpninti tų standartų, kurie dabar galioja duomenų apsaugos rytyje. Tai yra tai, kas e, veikia patikimai šiuo metu ir galime teikti, kad Europolas tikrai e, vadovaujasi šiuo principu ir mm, taip pat e, teikia pavyzdį ir nacionalinėms institucijoms, jei norime akcentuoti bendradarbiavimą tarp policijos institucijų valstybėse narėse, mes turime suteikti joms galimybę žinoti, būti tikriems, kad yra saugomos pagrindinės laisvės, saugomi duomenys. Ir Iš tikrųjų, tyrimai yra sudėtingas procesas, keičiamasi didžiuliu kiekiu informacijos ir mes turime turėti bendrus tvirtus standartus ir būtent juos stiprinti nori Europos parlamentas. Todėl svarbu uh, suderinti bendrus standartus, kuriuos mes peržiūrėme, pe, svarbu mm, akcentuoti Europos, Europolo standartus ir standartus mm, valstybėse narėse. Būtent e, svarbi naujoji domenų apsaugos direktyva. Dabar galbūt ją nepakankamai mm, akcentuoja nepakankamai intensyviai darbas prie jos vyksta taryboje ir aš norėčiau paraginti kolegas iš nacionalinių parlamentų, kad reikėtų akcentuoti darbą ties šią direktyvą, kad e, joje numatytos nuostatos būtų įgyvendintos. E, dabar padėtis tokia, kad turime iš, išklausę nemažai pastabų, pasisakymų. Panas Demera turi išvykti netrukus, taigi dabar suteikime jam galimybę sureaguoti į išsakytas pastabas ir tada dar 20 minučių diskusijų. Yra užsirašę dar nemažai nacionalinių parlamentų narių. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma atsiprašyti dėl to, kad man teks išeiti. Šiandien 5 valandą po pietų turiu dalyvauti apvalų stalo diskusijose Ispanijoje. Bet esu tikrai dėkingas už visus jūsų komentarus ir pasisakymus. Išklausėme dviejų kalbėtojų ir a, jie taip pat pasidalino savo išvalgomis ir uždavė man klausimų. A, Atrodo, kad e, formuojasi dvi aiškios tendencijos ir kai kuriems e, išsakytiems būkštavimėms aš pritariu. Visų pirma, dėl domenų apsaugos. Jei kalbame apie saugumą ir policijos pajėgas, tai tai yra ilgalaikė diskusija. Kas e, yra svarbiau? Laisvė ar saugumas. Aš e, savo pasisakymę minėjau, kad saugumas yra laisvės dalis. Ne, negali jaustis saugus, jei saugumas nėra laisvės dalis. Ir man atrodo, kad tai susijęs su e, demokratijos priežiūra, kuri yra patikėta parlamentui. Ir todėl e, Europolas e, Europolas, Europolė turi egzistuoti gyvybinga domenų apsaugos sistema. Aš sutinku su pono Hastingso ir pono Albrechto išsakytomis mintimis dėl to, kad na, ir Europos parlamente E, atsiranda domenų apsaugos struktūra, ji, ji tik gimsta, bet ji jau kuriama. Ir parlamente ši, ši struktūra, kuri leis Europos parlamentui bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais ir šioje srityje e, ir bus garantas duomenų apsaugos garantas ir taip pat jie rūpinsis ir visais aspektais, kurie yra numatyti naujame Europolo reglamente. Imsis visų užduočių. Galbūt dar per anksti apie tai konkrečiau kalbėti, bet aš tikiuosi, kad jūs suprantate mano mintį. priežiūros demokratinės priežiūros aspektus aš ypač analizuoju, duomiuosi jais ir mes esame apie tai kalbėję parlamente. Čia įvykusiuose klausimuose kalbėjomės apie tai, kaip reikėtų užtikrinti Europolo biuro parlamentinę priežiūrą ir kontrolę. Yra ir su šiuo klausimu susijęs šis, šios diskusijos. Aš esu didelis Europolo šalininkas, bet noriu kolegams iš Junktinės karalystės pasakyti, kad kalbėjausi su daugeliu e, asmenų e, prieš patikdama savo pasiūlymą, taip pat kalbėjausi ir su Junktinės karalystės vyriausybės atstovais. E, Junktinės karalystės vyriausybė taip pat labai vertina Europolo biurą, kaip ir kitų šalių vyriausybės. Ir taip pat siekia sustiprinti nacionalinius padalinius nacionalinių padalių, padalinių stiprinimas susijęs su tuo, apie ką kalbėjo Peteris Hastingsas šį rytą. Reikia suvienodinti galės, kurios yra sutiktos valstybėse narėse saugumo srityje, kad būtų galima užtikrinti tarp vyriausybinį bendradarbiavimą. Uh, ir tai susijęs su klausimais, kuriuos uždavė kolega iš Italijos parlamento. Galios, kurias komisija suteiks Europolui, bus pavaldžios toms bendroms tyrimų grupėms. E, iki šiol Europol, ir Europolas nevadovaus toms grupėms. Europolas <clears throat> tik tai dirbs, bendradarbiaus juose. Aš dar kad atsiprašau, pirmininkė, aš mielai dalyvaučiau diskusijose, aš esu pasirengęs toliau diskutuoti elektroniniais laiškais ir aš linkiu Jums sėkmės tolesnėme jūsų darbe. Pirmininkas, siūlau sudaryti baigtinį norinčiųjų pasisakyti sąrašą ir noriu priminti jums apie tai, kad ponelio Bail ir ponė Malimstrom ateis čia už dešimties minučių. Prašyčiau neviršyti šio laiko. Dabar žodis ponui Grulich iš Čekijos Respublikos. ponas Lobail. Atsiprašau, ponas Grulnik. Kolegos, norėčiau padėkoti šio renginio organizatoriams už e, susitikimą su nacionaliniu parlamento atstovais. Manau, kad tai tikrai naudingas dalykas. Noriu pakomentuoti keletą dalykų ir e, tai darydamas remisiuos Čekijos senato nuomonę. Be abejonės mums reikia e, parlamente galiojančių procedūrų, kurių pagrindų būtų galima e, užtikrinti Europolo e, darbo kontrolę. E, Tam aš pritariu, tačiau SIPOL Europos policijos koledžo ir Europos policijos biuro sujungimas šiam siūlymui aš nepritariu. Būtent todėl daugelis valstybių, tarp jų Čekijos Respublika, jį taip kritikuoja. Manau, kad būtų vertinga peržiūrėti šį siūlymą ir pateikti jį nacionaliniams parlamentams pagal pirmąjį protokolą tokiame dokumente kaip šis, šis dokumentas nėra tinkama, tinkamas būdas e, kalbėti apie parlamento numatomus pokyčius. Ačiū. Toliau Vlach Objanis iš Graikijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes pozityviai vertiname naująjį reglamento pasiūlymą. Manome, kad tai geras pasiūlymas ir dėkojame pranešėjui už jo išsakytas, už jo pateiktus pasiūlymus. Manau, jog visi sudarėme, kad būtina užtikrinti parlamento vykdomą kontrolę. E, žmonių išrinktieji atstovai turi teisę išsakyti savo nuomonę apie tai. Mes pritarėme bendradarbiavimo stiprinimui, nes e, tarp valstybinis nusikalstamumas tampa vis rimtesniu reiškiniu ir technologijų pažanga irgi svarbus veiksnys šiame darbe. Mums reikia stiprinti bendarbiavimą tarp valstybių ir pritariu kolegijai iš Vengrijos dėl nelegalios migracijos migracijos aspektų. 17 procentų Afrikos, A, Azijos ir Vidurio rytų iš tų šalių atvykstančių migrantų atvyksta į Graikiją. Ir nemažai jų Graikijoje, srautas, migrantų srautas į Graikiją uh, nenutrūksta. Taip pat yra tokių, kurie naudojasi tų žmonių siekių patekti į, į, į ES valstybės. Todėl mums reikia stiprinti bendradarbiavimą, nes tie žmonės atvyksta į Europą, tikėdamėsi čia rasti geresnį gyvenimą ir ieškodami tokių galimybių ir keliauja po Europą. Kalbant apie SIPOL ir Europol, uh, mes norėtume išdėstyti štai tokį pageidavimą. Mes norėtume pasiūlyti galimybę įsteigti SIPOL būstinę pas mus, nes turime infrastruktūrą ir reikalingas galimybės tai daryti. Toliau Ispanijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Policijos bendradarbiavimas Europoje yra ypač svarbus uh, Mm, mums siekiant kovoti su nusikalstamumu ir užtikrinti duomen, duomenų mainus. Dalyvavimas eurozonoje netiek svarbus, daug svarbesnis, dalyvavimas, daug svarbesnis yra dalyvavimas policijos pajėgų bendradarbiavime. Žinome, kad tai gali duoti labai daug naudos ir kai kuriais atvejais baigtis labai tragiškai, jeigu tokios galimybės nėra. Taigi reikia užtikrinti reikalingą šios veiklos legitimumą ir taip pat nepamiršti išrinktų atstovų. Tačiau mums nereikia um, šios veiklos įgyvendinimui renkti didelių konferencijų. Aš pritariu ponui Dijas Demirui siūlymui e, sukurti nedidelę parlamento atstovų grupę ir sukurti paprastą, lengvai gyvendinamą jos darbo struktūrą. Kai sakau, lanks, kai kalbu apie lankstų e, metodą, turiu menį, kad dokumentai tą grupę turėtų pasiekti laiku ir e, visas, visa prie, priežiūrinė veikla turėtų vykti, žinant visą reikalingą informaciją ir faktus. Manau, kad taip dirbdami užtikrintume daugiau saugumo Europoje ir pasaulyje. A, sako. Ačiū, sako pirmininkas ponas Enst. Pone Enst. Ačiū, aš taip pat kalbėsiu trumpai. Komentuosiu pono Diezdemeros pateiktą pasiūlymą. Mūsų politinė frakcija palaiko jį dėl SEPOL ir Europol sujungimo klausimo. Taip pat manome, kad nacionalinės domenų apsaugos e, tarnybos taip pat turi dalyvauti šiame darbe, ne tik Europos e, domenų apsaugos pareigūnas. Taip pat reikia stiprinti bendarbiavimą tarp e, nacionalinių institucijų ir Europolo. Žinoma, parlamentui suteikta priežiūros funkcija yra ypač svarbi. Buvo minėtas e, parlamento priežiūros padarinys arba priežiūros grupė, galbūt taip būtų panašu į struktūrą, kuri egzistuoja Vokietijoje. Mes esame pasirengę dalyvauti joje. O kalbant apie kontrolę, Europolo veiklos kontrolę, tai tokia kontrolė tuo tarpu yra neegzistuojanti. Taigi manome, kad situaciją reikia gerinti. Parlamentas draugės su ponu Dijas Demera e, turėtų parengti reikalingus pakeitimus, kad e, būtų apriepti šiandienos mūsų išsakyti pastebėjimai ir šiandienos diskusijos. Bendrai einama gera kryptime, gaila, kad ponas Dijas Demera išėjo. Toliau ponas Rekord iš Niderlandų. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti tiems, kurie ką tik pasisakė, padėkoti jiems už jų žanginius žodžius. Turiu praktinių klausimų. Daugelis minėjo parlamento vykdomą priežiūrą, o aš norėčiau uh, pasiklausti dėl informacijos, kuri negali būti viešinama. Policija savo darbę dažnai susiduria su konfidencialia, konfidencialia informacija. Ir tikėjausi, kad ponas Dėjas Demir apie tai pakalbės, bet ponas Noiman irgi apie tai nekalbėjo. Pone Noimanai, galbūt galėtumėte plačiau pakomentuoti uh, tai kokią papildomą apsaugą galima būtų užtikrinti, apdarojant konfidencialią informaciją. Pavyzdžiui, Olandijos parlamente yra galimybė frakcijų vadovus e, uždarame posėdėje informuoti, suteikiant jiems konfidencialią informaciją. Jei tokios informacijos e, teikimas nėra reglamentuotas, tuomet tai reiškia, kad parlamentinės priežiūros sistemoje egzistuoja spragos. Ponas Mapurydis iš Kipro. norėčiau pasiklausti, ar kas nors mąstė, svarstė galimybę sukurti koordinavimo instituciją ar padalinį, kuris e, domėtųsi Europolo veikla ir nagrinėtų piliečių skundus dėl Europolo veikloje. E, įvykdytų nusižengimų. O kaip su e, tokiais nusikaltimas kaip vaikų pornografija? Yra pavojus, kad nacionaliniai teismai net negalės įvertinti kokiais būdais ir kaip Europolas gavo duomenis, surinko duomenis, ar e, pats surinko savo paėgomis, ar tuos duomenis jam perdavė nacionalinės institucijos. Ir tai reiškia, kad e, žmonės, kad apkaltinamasis nuosprendis byloje gali būti paskeltas remiantis įrodymais, kurie buvo surinkti neteisėtai. Ir kuomet e, jeigu pradėtas tyrimas tokiu pagrindu, e, tas įtariamasis turėtų galimybę, turėtų turėti galimybę protestuoti. Teismas turėtų visų pirma išnagrinėti pateikiamus įrodymus. Turi egzistuoti galimybė asabejoti tokių duomenų, tokių įrodymų tinkamumu prieš juos priimant teismę svarstyti. Ponas Brons. Ačiū. Ar Europolas apsiriboja tik tai e, rimtų įvykdytų nusikaltimų tyrimų, ar jis taip pat užsima ir žvalgybinė veikla, pavyzdžiui, žvalgybinė politinė veikla, kuri neapima nusikalstamosios veikos. Ir ar tai gali tapti Europolo veiklos dalimi? Ar yra skirtumų tarp valstybių narių vertinant uh, tokių e, nusižengimo apibriešti. Ir iš vis, ar, ar tokios apibrieštis egzistuoja, ar valstybių narių policijos tarnybos e, turės tirti veiklą, e, tokią veiklą, kuri konkrečioje valstybėje narėje nėra laikoma nusikalstama veika ir ar privalės įteikti informaciją apie tai. Kaip bus prižiūrima operatyvinė veikla? Ar tai iš esmės bus priežiūra stebėsena tokios operatyvinės veiklos. Jei Europolas, jei paaiškėtų, kad Europolas peržengė jam suteiktus įgaliojimus, e, kokių veiksmų tos atsirasančios priežiūros institucijos galės simti, ar jos galės inicijuoti e, administracinį, disciplinį drausminantį tyrimą. Pirmininkas, o dabar dar liko keletas minučių ir sutiksime galimybę čia sėdintiems kalbėtojams e, atsakyti į klausimus prieš perinant prie kitos temos svarstymas. Pone Hani, aš neturėsiu laiko atsakyti visus užduotus klausimus, bet noriu pasakyti, kad um, bendrais bruožais e, visi kalbėjusiai išreiškė pritarimą komisijos pasiūlymui ir buvo e, komentuoti kai kurie aspektai, bet dėl, dėl pagrindų nebejojama. Pavyzdžiui, Didžioji Britanija yra paskirties valstybė nelegalios imigracijos, o ne tranzito šalis, bet mes puikiai suprantame, kad turime bendradarbiauti su tranzito valstybėmis, jeigu nenorime, kad migraciniai srautai išauktų, nes esame nemenkai nukentėję nuo to jau. Ir neseniai priimtas teisės, ES teisės aktas dėl e, žmonių kontrabandos mums šiuo požiūriu yra tikrai naudingas norėčiau pakomentuoti skundų klausimą, kurį minėjo atstovas iš Kipro. Vienas iš naujojo reglamento, viena iš naujojo reglamento naujovių yra tai, kad bus sukurta Europos teisingumo teismo privalomo jurisdikcija, kuri iki šiol neegzistavo Europolo atžvilgių, nors kai kurios valstybės narės laisvanoriškai su jie sutiko. Tai viena mm, iš problemų iškilusių Britanijos vyriausybėje, bandant apsispręsti, ar dalyvauti šioje priemonėje ar ne bet tai iš dalies atsako į to atstovo užduotą klausimą. Atrodo, kad siūlymas sujungti SIPOL ir Europolą beveik nesusilaukia pritarimo ir aš tikrai abejoju, ar tai bus padaryta. Galiausiai, kalbant, norėčiau ką pasakyti apie priežiūros struktūrą. Galima, aišku, kurti labai sudėtingą e, padalinį ir tai užims daug laiko, bet tai būtų klaida. Ir e, labai naudinga dalyvauti diskusijose šią temą su komisijos atstovais ir nacionaliniu parlamento atstovais ir komisijos pasiūlymas leidžia pasidaryti, padaryti išvadas, kokią struktūrą reikalinga. Tai tikrai nereikalinga didžiulė tarp, tarp vyriausybinė struktūra ir svarbiausia, kad to, tokios sudėtingos struktūros būtų išvengta, nes tuomet mes pakenksime teisės saugos institucijų efektyviam darbui. Galiausiai statistiniai duomenys. Visi mūsų šiandienos pasisakymai turi būti paremti statistiniais duomenimis. Turime pažvelgti, e, kaip plačiai naudojamos Europolo rengiamos apžvalgos, kaip naudojamas Europolo priemonėmis ir vis, visos apžalgos atskleidžia, kad vis labiau pasitelkiamos Europolo e, priemonės ir mechanizmai Hagoje. Taigi tai yra geriausias pavyzdys ir iliustracija, kad e, šis, padal, šis struktūra yra tikrai naudinga. Ačiū. Pone Hani, gal ponas Hastingsas norėtų ką nors pakomentuoti. Ačiū. Noriu išsakyti keletą minčių. Buvo išsakyta mintis, kad domenų apsauga yra svarbi, tačiau ji neturėtų trukdyti e, duomenų mainams tarp e, nacionalinių teisės saugos institucijų. Aš sakyčiau, kad su sąlyga, kad tai, bū, kad tai vyktų deramai ir tinkamai. Ir pateiktas pasiūlymas e, palengvins informacijos mainus, bet taip pat ir e, įdėks e, apsauginės priemonės, kad, tas, kad informacijos mainai vyktų tinkamai. Manau, kad dabar ši sritis yra subalansuota ir tą balansą turėtume uh, išlaikyti ir ateityje. Taip pat noriu kai ką pasakyti dėl pasiūlytos priežiūros struktūros. Aš ypač akcentavau, kad reikia uh, viską vertinti visapusiškai, visą apimančiai. Nereikia uh, kurti kažkokių tai nišinių struktūrų. Ir taip pat reiktų aiškiai padalyti užduotis ir įgaliojimus. Dabartinė struktūra, kur yra paveldėta iš dešimtojo dešimtmečio, paremta menkai, menkais įgaliojimais, e, ribotais ištekliais ir daliniu, tik ne, daliniu nepriklausomumu. Ir tai netenkina teisingumo teismo reikalavimu. O dabar pasiūlyta struktūra numato nacionalinius domenų apsaugos pareigūnus ir jiems taip pat numatyti atitinkami įgaliojimai. Pavyzdžiui, jeigu uh, Europolo nacionaliniai padaliniai sustiprinti bendradarbiavimą, čia turėtų dalyvauti ir nacionaliniai domenų apsaugos pareigūnai. Tačiau turėtume nemaišyti priežiūros galių prižiūrėti Europos, Europolo veiklą. E, tų galių suteikimas turėtų bū, vykti labai aiškiai. Manau, kad reikia toliau plėtoti bendradarbiavimą, tačiau jeigu vertiname galimus teisės sauginius veiksmus, tai e, tokią priežiūrą reikia patvirtinti pagal aiškius europinius kriterijus. Ačiū ponė Hastings, toliau ponas Nojamanas, Europol atstovas. E, Ačiū pirmininkė visiškai pritarčiau tam, ką pasakė Lordas Henai, kad mm, Europolo darbas vis auga ir manau, kad mm, šiandien tai aiškiai matome, nes mm, girdžiu tikrai, kad mūsų darbas yra labai vertinamas ir už tai esame labai dėkingi. Dėl parlamentinės priežiūros, kaip jau minėjau, Tai leistų sustiprinti mūsų legitimumą ir taip pat mūsų darbo gerą įvertinimą, jeigu turėtumėm tikrai mm, efektyvų, efektyvę parlamentinę priežiūrą. Ir dabar, ką iš Olandijos parlamento kolega teiravosi, Turiu pasakyti, kad reglamento, e, Europolo reglamento projekte būtent yra numatyta galimybė, kad mm, būtų už uždarų durų suteikta galimybė susipažinti su e, įslaptinta informacija. Dabar dėl to, kad teiravosi Junktinės karalystės parlamento atstovas, galiu pasakyti, kad informacija, kurią mes gauname, iš, atkeliauja iš valstybių narių didžią dalimi. Tai yra informacija, kurią surinko valstybės narės teisėtai ir patikrino uh, valstybės narės tą informaciją prieš atsiūsdamos Europolą, taigi mes galime e, teikti, kad visa informacija, kurią Europolas gauna ir analizuoja, naudoja savo darbe, tikrai yra teisėta ir, ir nėra viršinti mūsų įgaliojimų ribų. Tai tiek būtų mano atsakymo į jūsų klausimus. Ačiū visiems, dėkojame prelegentams, dėkojame um, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariams už dalyvavimą diskusijose. O dabar norėčiau pa, pasveikinti ponę Fransuas Lebail. Ji yra Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato vadovė. Uh, Ir mes dabar kalbėsime apie teismų bendarbiavimą Europos Sąjungoje, situaciją šioje srityje ir sveikiname. Prašom, žodis jums. Thanks again for your patience with no further ado or delay. Dėkuoju iš kantrybę ir daugiau negaiždami iš karto išklausykime ponios Levail pasisakymą šio klausimu ir paskui į komisarę Malstrom atvyks irgi mes galėsime tada uh, apibendrinti e, ir, ir e, ponios Lebel, ponios Mastrom pasisakymus ir surenkti antrą diskusijų raundą. Galėsime užduoti klausimus e, abiem prelegentėm. Taigi dabar, ponė Lebel, prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už mums suteiktą galimybę pasisakyti, papasakoti apie pažangą, kurios yra pasiekta įgyvendinant Stoholmo programą. Jau trys metai yra, kaip Lisabono sutartis ir pagrindinių teisų hartija mm, Europos piliečius perkelia Europos integracijos pačią, patį centrą, pačią širdį. Ir nuo 2010 metų mm, mūsų tarnybos komisija ėmėsi visų veiksmų, uh, kad ši Europos teisingumo erdvė pavirstų realybę. Manau, kad labai svarbu yra tai, kad šiuo etapu mes padarytumėm, sustotumėm minutėliai ir pabandytumėm įvertinti situaciją, ko esame pasiekę įgyvendindami šią programą. Ir tai padaryti ne vien tik tai su bičiuliais Europos parlamente, bet taip pat ir padaryti tai kartu su nacionaliniu parlamento atstovais, kadangi jų vaidmuo yra tikrai labai svarbus šiuo klausimu. Manau, reikia nepamiršti, kad Lisabono sutartis suteikė nacionaliniams parlamentams irgi vaidmenį, kurie turėtų suvaidinti užtikrindami, kad subsidiarumo principas, pavyzdžiui, būtų įgyvendintas šią politikos srityje, kuri yra labai svarbi piliečiams, labai artima piliečiams, tai yra teisingumas, pilietybė, teisės. Čia nacionalinių parlamentų vaidmuo yra labai svarbus. Dabar šiandien aš norėčiau pristatyti jums tuos pasiekimus, kuriuos mums pavyko užsitikrinti tose politikos rytise, kurios uh, apimtos yra Stoholmo programos ir aš čia kalbėčiau, pavyzdžiui, apie iniciatyvas augimo srityje, kalbėčiau aišku apie baudžiamąją teisę, kalbėčiau aišku apie pagrindinės teisės, kovą su diskriminacija, nes būtent tai ir yra Stoholmo programos sritis, už kurią esu aš atsakinga. Pradėsiu nuo piliečių, kadangi šiandien susitinkame su nacionaliniu parlamento atstovais Tai manau, kas buvo iš tikrųjų įdomu su Holmų programa, tai buvo tai, kad piliečiai tapo Europos teisingumo erdvės širdimi, centru. Šioje srityje mes pateikėme, pavyzdžiui, es pilietybės ataskaitą, kur numatėme labai praktinės priemonės, kurių tikslas būtų pagerinti piliečių gyvenimą. Taip pat parengėme ataskaitą metinę ataskaitą dėl pagrindinių teisių hartijos. Tikslas buvo ne šiaip parengti ataskaitą, bet parodyti konkrečiai, kokios pažangos yra pasiekta įgyvendinant pagrindinių teisių hartiją, ypač įvertinant, kaip pagrindinių teisių hartija buvo integruota į kitas pagrindinės politikos sritis, kuriomis rūpinasi institucijos. Uh, ypač analizuojant problemas, kurių gali kilti valstybėse narėse. Mes labai stengiamės kovoti už lygybę tarp vyrų ir moterų. Matėte komisijos pasiūlymus dėl kvotų įmonių valdybose. Tai buvo gan kontroversiškas klausimas, jūs galėtumėte atsiteikti. Tačiau tai taip pat yra ir atspindys to noro užtikrinti, kad mm, įmonių valdybose tai taptų norma. Ir tokiu būdu tikrai piliečiai tampa mūsų veiksmų centru. Ir vienas iš tų klausimų, kuris sulaukė ypatingo mūsų dėmesio ir Peter Hastings apie tai e, tik ką kalbėjo, aš manau, tai yra duomenų apsauga. Duomenų apsauga tai yra tai, ką mes stengiamės užtikrinti, galvodami apie piliečių teises. Mes stengiamės sustiprinti duomenų apsaugą, nes vis daugiau duomenų mes suteikiame naudodamiesi internetu, pavyzdžiui. Tad atėjo laikas pakoreguoti esamus teisės aktus, priderinant juos prie naujųjų reikalavimų, prie naujųjų sąlygų, kurias sukuria mums naujosios technologijos. Būtent Lisabono sutarties dėka Europos parlamentas dabar turi galimybę spręsti dėl duomenų apsaugos klausimų ir mm, mes irgi prisidedame prie tų diskusijų Europos parlamente. Ir aišku, kad visi pasikeitimai duomenų apsaugos rytyje turi būti sėtini su piliečių teisė apsauga ir taip pat su Europos įmonių gyvenimo palengvinimu. Mes norime sukurti vieną bendrą duomenų apsaugos tvarką Europos Sąjungoje, o neturėti 27 skirtingas sistemas, nes tai leistų verslui visoje Europos Sąjungoje daug sutaupyti. Aišku, kad dabar dabar tos, tas sutaupimas yra labai svarbus ir skaičiuotumėm apie 2 milijardus eurų kasmet. Mm, ir tai yra tikrai labai svarbu, kai galvojame, kad pilietis turi būti visako centre, kad būtų piliečio teisės ginamos, kad mūsų veiksmai teisingumo srityje būtų taip pat susijęti su augimu. Taip pat šioje srityje, galvojant būtent apie augimą, ką mes pasiūlėme,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 pagal savo įgaliojimus, tai būtų tokios priemonės kaip egzekvatur panaikinimas, ta priemonė iš tikrųjų e, žmonėms, vartotojams, e, verslui kainavo pakankamai brangiai, bent 48 milijonus eurų per metus, o naudos nebuvo, tai mes norime supaprastinti šioje srityje taikomas nusidas. Taip pat dėl nemokumo pasime pateikę e, pasiūlymų, kurių tikslas yra užtikrinti, kad kad kuomet įmonė susiduria su sunkumais, kad būtų galima įvertinti visus, element, būtų galima įvertinti visus elementus, visus elementus, kurie e, leistų užtikrinti tolesnį įmonės veikimą, jei įmanoma, jeigu, pavyzdžiui, tie sunkumai yra tik tai laikino pobūdžio. Uh, Taip pat tuo pat metu užtikrinant, kad, aišku, prioritetas būtų įmonės išlikimui, ilgalaikiam išlikimui. Ir tai yra mūsų veiksmų neskiriama dalis sėtina būtent saugimu sutarčių teisės rytyje teikiame pasiūlymą, pavyzdžiui, dėl smulkių ieškinių, kad būtų galima mm, lengviau vartotojams ar net ir smulkiam verslui susigražinti jiems priklausančius pinigus. Uh, Ir pavyzdžiui, kol kas um, riba yra 2000 eurų smulkiems ieškiniams, mes galvojame, kad to nepakanka, mes norėtumėm supaprastintų procedūrų uh, taikymo mm, taip pat ir kai nagrinėjame ieškiniai iki 10 tūkstančių eurų, kad uh, tikrai reikšmingas poveikis uh, būtų sukurtas per tokį pasiūlymą. Taigi tokios mini priemonės sėtinos su teisingumu ir augimu mūsų manimu yra labai svarbios galvojant apie mm, tuos veiksmus, kuriuos mes pateikėme, kuriuos parengėme, reikėtų paminėti ir tokius veiksmus, kurie yra skirti šeimoms. Pavyzdžiui, mes 2010 e, metais pasiūlėme naujas taisyklės dėl skyrybų tarptautinių paprastinėms šeimoms. Eina kalba apie 140 tūkstančių šeimų. Tai tokių šeimų, kurias mes vadiname tarptautinėmis, kai tai yra skirtingos pilietybės ir šiuo atveju procedūros būtų supaprastintos. Taip pat būtų, pažiūrėjau, tarptautinio paveldėjimo procedūros supaprastinamos taip pat. Mes norėtumėm užtikrinti, kad būtų aiškios teisinės nuostatos ir aiški teisinė jurisdikcija, į kurią būtų galima kreiptis, kuomet būtent eina kalba apie 450 tūkstančių palikimų. Vėlgi tai yra tie tarp, tarp, su tarptautiniu elementu susiję klausimai. Mes norime supaprastinti, gyve, padaryti paprastesnį gyvenimą šeimoms. Toliau e, baudžiamojoje e, teisėje esame daug ko pasiekę, stiprinant procedūrinės teisės gyvos visku, diskusijos e, vyko Belgijai pirmininkaujant, pavyzdžiui, dėl galimybės gauti advokato paslaugas taip pat ir um, teisės įvertimą, teisės informaciją, kad jeigu esate, pavyzdžiui, suimtas um, kažkurioje valstybėje narėje, kad turėtumėt bent jau minimales teises E, apginti savo interesus, apsiginti save, jeigu esate įtariamasis, pavyzdžiui. Manau, kad padarėme didžiulės pažangos šio klausimu, pavyzdžiui, dėl teisės į advokatą. Pasiūlymas mūsų manimų yra labai svarbus pasikeitimas procesinių teisų srityje. Ir taip pat stengiamės žiūrėti į ilgalaikę ateitį, į tolimesnę ateitį. Ir mm, čia, pavyzdžiui, mes galvojame apie Europos prokuratūros sukūrimą. Kita galimybė tai bus irgi aptarti tos, bus kitų galimybė aptarti šios klausimus detaliau, detaliau, tačiau pagrindinė mintis, kodėl reikėtų sukurti Europos prokuratūrą, aš tikiuosi, kad komisija jau greitai pateiks atitinkamus pasiūlymus. Tikslas čia yra sustiprinti kovą su nusikalstamumu, um, kai tai gali pakengti ES finansiniams interesams. Ir vėlgi čia pagrindinė tarp raudonoji gyja visoje mūsų politikoje yra e, vėlgi siekis užtikrinti, kad piliečiai būtų tinkamai apsaugoti, kad e, biudžetas būtų tinkamai apsaugotas. Ir, ir mes galvojame, kad jeigu galime prisidėti e, prie viso augimo, tai tikrai mes turime tai ir padaryti ir mes tai darome. Taigi, pagrindiniai pasiekimai šioje srityje ne visuomet lengvi, nes aišku, čia paliečiame tą tokią e, teisingumo šerdį, neteisingumo sistemos, nes mes neliečiame teisingumo sistemos, tačiau mes kalbame apie teisingumo visą esmę, teisingumo tradicijas valstybėse narėse, Ir vis tik tai šioje srityje galime pasidžiaugti didelę pažangą. Manau, kad tikrai yra įdomių iniciatyvų, kurių mes ėmėmės, pavyzdžiui, teisingumo rezultatų lentelė. Čia vėlgi mintis yra pažvelgti į tai, kaip efektyviai teisingumo sistemos uh, veikia užtikrindamos augimą, apsaugodamos augimą. Pavyzdžiui, kiek laiko įmoniai reikia užsitikrinti, kad teisingumo sistema priimtų sprendimą, kiek tai kainuoja. Man atrodo, kad tai buvo pirmasis mėginimas kažko pasiekti šioje srityje ir manau, kad rezultatai yra gan įdomus. Jie e, mums tikrai e, parodo, kaip efektyviai gali veikti teisingumo sistemos vienoje valstybė narėje, kitoje valstybė narėje, kiek tai gali užtrukti, kaip ilgai tai gali vykti. Čia, aišku, veiksmai, šios ryties veiksmai yra valstybių narių rankose, tačiau mes parodėme ir galimybės tobulėti. Ir tai tikrai gali padėti pritraukti ir investuotojus, tai gali padėti spręsti problemas valstybėse valstybėse narėse. Efektyvi teisingumo sistema visuomet yra labai svarbus augimą ir atsigavimą užtikrinantis elementas. Aš aišku galėčiau kalbėti daug ilgiau, bet um, taip glaustai tai gal būtų tiek, nes pirmininkas jau mane sustabdytų tikriausiai. Tiesiog norėjau papasakoti, kiek daug yra nuveikta, kiek daug pas, pažangos pasiekta šioje srityje ir, ir svarbu yra dabar pamastyti apie tai, ką dar reikia padaryti. Europos parlamentas e, tai irgi e, per savo pranešimus daro, mes ir patys galvojame apie tai. Lakurčio mėnesį bus didelė konferencija, e, teisių, būtent te, teismai dalyvaus ir mes galvosim, teisėjai dalyvaus ir mes galėsime pagalvoti apie ateitį. Ačiū ponė Leveil už jūsų pasisakymą ir už jūsų atliekamą darbą. E, netrukus e, vakar ponė Reding buvo mūsų komitete ir mes e, kalbėjome šias temas taip pat. Na ir šiandien čia taip pat dalyvauja ponė komisijos narė Manstrom, kuri yra atsakinga už vidaus reikalus. Ir Tai taip pat yra viena iš mūsų šios dienos e, diskusijų temų. Dabar žodis jai, o paskui rengsime vėl diskusiją ir diskutuosime tokiu pat principu kaip iki šiol. Nacionalinių parlamentų nariams bus suteiktas žodis ir taip pat Europos parlamento nariams. Ir pasidalinsime nuomonėmis tomis temomis, kurios yra mūsų diskusijoje šiandien. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, gerbėmi nacionalinių parlamentų nariai, Europos parlamento nariai, ponė generalinė direktorė, malonu šiandien dalyvauti šioje diskusijoje apie Stokholmo programą. Kaip ir žinote, mes rėmėmės ją savo darbę nuo 2009 metų ir dabar jau artėja šios programos įgyvendinimo pabaiga, taigi galime kalbėti apie tam tikrus pasiekimus. Mes prieėmėme direktyvą dėl, žmonių, dėl priekybą žmonėmis, kur numatyti įrankiai, kaip kovoti su šia didžiulė mūsų laikų problema parlamente. Taip pat buvo mm, priimtas labai rimtas mm, pasiūlymas dėl kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Taip pat e, mes prieimėme teisės e, aktus, e, kuriais kovojama su priekyba ginklais, taip pat patvirtinta vidaus saugumo strategija. Mes taip pat patvirtinėme sutarimą dėl keliaivių duomenų registro su JAV, Australija ir kitomis šalimis, taip pat kovojame su kraštutiniu radikalizavimu. Praeitą gruodį prieš tiksliau prieš beveik du metus buvo pradėta ši iniciatyva, kuria siekiama keistis patirtimi, kaip kovoti su radikalizavimo tendencijomis. Aš taip pat dirbu su migracijos klausimai. Žinau, kad tai nėra šios dienos diskusijų tema, tačiau tik pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, kad praeitą savaitę parlamentas po daugelio diskusijų metų pagaliau balsavo ir pasisakė už naują už naujas direktyvas dėl bendros Europos prieglopšio procedūros. Ir valstybės narės aktyviai dirbo šioje srityje ir galiausiai priimtas sprendimas, kuriuo užtikrinama daug nuoseklesnė, aukštesnių standartų sistema konkrečios procedūros e, taikomos tiems, kas e, ieško prieglopšio valstybėse narėse. Taip pat buvo patvirtintos priemonės skirtos stiprinti Šengeno sistemai. Apie tai taip pat buvo intensyviai diskutuojama praeitais metais. Ir Tai aišku nėra Stokholmo programos dalis, tačiau mes reaguojame į aktualius iškilusius poreikius ir tai tik rodo, kaip svarbu visiems elgtis lankščiai ir kad teisėkuros institucijos turi būti pasirengusios reaguoti lankščiai ir nesivadovauti griežtai vien tik penkerių metų planais, nes situacija labai sparčiai keičiasi yra svarbių pateiktų pasiūlymų dėl teisės aktų, kurie dar nepatvirtinti. Pone Beil minėjo kaip svarbu e, kovojant su nusikalstamumu mums atlikti savo funkcijas. Nusikalstamumas, aišku, yra e, žalingas konkretiems asmenims, individualiems piliečiams, tačiau tai taip pat yra e, labai glaudžiai su finansais ir, ir nusikalstamų pelnų susijusi veikla. Mes turime užtikrinti E, kad nebūtų daroma ekonominė žala. Tikiuosi, kad bus netrukus patvirtinti teisės aktai dėl nusikalstamų būdų įgytų lėšų konfiskavimo. Taip pat susijęs e, teisės aktas mes e, rudenį ketiname pateikti pirmą ataskaitą, Europos komisija pateiks ataskaitą dėl kovos su korupcija. Pabrėšime, kas E, daroma sėkmingai valstybėse narėse ir kokiu veiksmu dar reikia imti sprendžiant šią problemą. Korupcija egzistuoja visose valstybėse narėse, yra atliekami vertinimai ir apie 120 milijardų eurų kasmet yra prarandama. E, taigi, jeigu galėtume gražinti šios pinigus į biudžetą, tai būtų beveik visas vienerių metų biudžetas. Kokie ateities veiksmai mūsų laukia? Vidaus politika yra labai svarbi ES politikos kryptis, jau ne, ne vien valstybių narių kompetencijai pavesta ir e, taryba, Europos komisija ir parlamentas bendrai priima sprendimus dėl teisės aktų. Taigi e, mums reikalinga nauja penkių metų programa, mes turime vadovautis naujų institucinių kontekstų. Džiaugiamės, kad sustiprėjo Europos parlamento vaidmuo, taip pat ir nacionalinių parlamentų vaidmuo, jie taip pat įgijo naujų galių. Taip pat norėtume akcentuoti, e, naujų, e, akcentuoti teisės aktų dabartinių įgyvendinimą ir pabrėžiame naujas iniciatyvas, kurias įgyvendinti norėtume kartu su visomis suinteresuotomis šalimis ir norime intensyvios diskusijos šioje srityje. Taigi turime galvoti, kaip turime turėtų atrodyti mūsų bendra darbo tvarkė ir vidaus reikalų ir teisingumo ministrai po poros savaičių Lietuvoje susitiks ir aptars šias temas, tai bus mūsų diskusijų darbo tvarkėje. E, tikimės nustatyti bendrus uždavinius, tikslus Tarp jų be abejo tikslas apsaugoti piliečius, e, taip pat kaip spręsti grėsmę susijusią su organizuotu nusikalstamumu, virtualiais e, kibernetiniais nusikaltimais, priekybė žmonėmis, narkotikais ir panašiai, kaip galime glaudžiau bendradarbiauti, kaip sukurti tokią bendradarbiavimo kultūrą, kaip užtikrinti, kad ES yra saugi erdvė gyventi e, ir kaip um, užtikrinti nusikalstamų būdų įgytų pelno. Taigi siekiame saugesnės Europos, kur yra gerbiamos pagrindinės teisės. Man įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie visus šios klausimus. Gal dar tik trumpa pastaba apie Europolą. Nežinau, kad Apie tai diskusija yra šios dienos darbo atvarkyje. Mes pateikėme naują tokį pasiūlymą dėl Europolo po Lisabono sutarties. Siekiama naudot, panaudoti visą šios agentūros potencialą siekti, kad žvalgybiniai duomenys būtų geriau panaudojami, kad būtų pagerintas informacijos srautų skleidimas, taip pat mūsų pasiūlyme siekiama sustiprinti parlamento priežiūrą ir tai pirmą kartą reikštų nacionalinių parlamentų įsitraukimą. Ši priežiūra yra būtina, kad teisėsaugos veiksmai būtų tinkamai prižiūrimi ir už juos atsiskaitoma. Ir aišku, ne Europos komisijos kompetencijai pasakyti, kaip turėtų būti organizuojamas bendradarbiavimas tarp nacionalinių parlamentų, tačiau ir nacionaliniams parlamentams, ir Europos parlamentui tiks labai svarbus vaidmuo, užtikrinant, kad Europos parlamentas, e, Europolas veikia veiksmingai ir laikosi visų taisyklių. Turi būti atliekama politikos krypčių valdymo ir finansavimo priežiūra. Ir pateikėme visą eilę pasiūlymų, kurie padės parlamentui vykdyti priežiūrą daugiametės finansinės programos programos e, e, rėmose, taip pat dėl grėsmių analizės ir Europos parlamentas toliau gaus kasmetinius planus ir atliks savo priežiūrą kaip biudžeto institucija. Taip pat e, bus prižiūrimas valdymas ir bus vykdomi tarp parlamentiniai posėdžiai kaip ir šis. Taip pat bus tvirtinamos mokymų programos ir pro, mokymai atsidurs dėmesio centre. Taip pat komisija pasiūlė sujungti CEPOL ir Europol. Kaip jūs žinote, mes manome, kad tai suteiks sinergiją, padės gauti daugiau lėšų ambicingoms mokymų programoms ir taip pat padės taikyti vieningą požiūrį visoms agentūroms. Ir tikimės naujų e, galimybių perkelti mokymų institutą į Hagą. Jeigu mums nepavyks sutaupyti lėšų, mes turėsime ieškoti naujų išteklių. Naujojoje daugiametėje programoje yra biudžetinių apribojimų, kurie taikomi ir agentūroms. Taigi, jeigu norime um, užtikrinti, kad būtų vykdomi mokymai teisės saugos rytyje, tai reikia rasti tam lėšų. Ir um, šiandien mes um, esame pasirengę išklausyti visų nuomonės. Galiu patikinti, kad vykdysime nuolatinį dialogą su jumis. Ir galvodami apie naujas politikos kryptis. Ačiū pirmininkė už tai, kad leidote pasisakyti. Laukiu nekantriai įdomių diskusijų. Ačiū komisijos nariai Malstrom ir ačiū generaliniai direktoriai François Lebail. Ir e, jūs dar kartą pakartojate tai, ką ir mes sakome, tai yra svarbus tarp parlamentinio darbo aspektas užtikrinti tą priežiūrą, kuri yra numatyta Lisabonos sutartyje įgyvendinant politikos kryptis. Ir mes, nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas, turime aktyviai dalyvauti uh, Jūs taip pat e, kalbėjote ir apie Europolą ir iš tikrųjų stengiatės pagrysti, kodėl yra bandoma sujungti dvi agentūras ir mes apie tai jau šiandien kalbėjome šiek tiek anksčiau ir dabar žodis parlamento nariams, kurie norėtų užduoti klausimų ar pateikti pastabų. Turime sąrašą prašančių žodžių ir pradžioj galėtume suteikti žodį ponui Falson, kuris yra Maltos parlamento narys. Prašom. Thank you for the floor, Mr. Chair. Um, I think we... Ačiū pirmininkė. Manau, kad visi sutarėme dėl to, kad bendradarbiavimas yra absoliučiai būtinas. Komisijos nariai Malstrom ypač akcentavo tarp valstybinio nusikalstamumo e, pobūdį E, kalbant apie žmonių kontrabandą, narkotikų kontrabandą, aš esu iš Maltos ir norėčiau kai ką pasakyti apie migraciją. Pone Malstrom kalbėjo ir apie e, prieglopsčio teikimo procesą ir sprendimus šio klausimu ir kad apie, ir tai, kad tai plačiai svarstama Europos Sąjungoje šiuo metu. Žinoma, reikia nustatyti reikalingus standartus, bet reikėtų pamastyti ir apie šalių, kurios sulaukia daug prieglapšio prašytojų padėti, pavyzdžiui, Malta, e, pasauliniai statistiniai duomenys atskleidžia, kad Malta yra viena iš aštuonių pasaulio valstybių, kurios, kurios sulaukia daugiausia prieglapšio prašytojų, draugė su Jordanija. Uh, aštunta pasaulyje ir e, pirma Europos Sąjungoje pagal e, prieglapšio prašytojų srautus. To reikėtų nepamiršti, nes labai gražu, labai gražu iš toli apie viską kalbėti, kalbėti apie bendarbiavimą, apie prieimimo centrus, aš su to sutinku. Tačiau kaip su spaudimu, e, su kuriuo susiduria mano šalis, kuri yra Europos Sąjungos išorės pasienyje kalbame ne tik apie teisėtus prieglopščio prašytojus. Ir tuomet bendradarbiavimas, kad ir koks jis bebūtų, nėra paprastas, jis neįmanomas. Toliau žodis ponui Severinski, žmogaus teisų komiteto pirmininkų iš Lenkijos senato, prašau. Pone pirmininkė, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidalinti dviem pastebėjimais dėl šio pasiūlymo, kurį šiandien pristatė komisija. Pastaraisiais metais Europolo e, vaidmuo ir reikšmė nepaprastai išaugo. Tai yra institucija, kuri padeda nacionalinėms nacionaliniams biurams. Ir didėjantis duomenų srautai yra neišvengiamas dalykas ir tie duomenys atsidurs Europolo pareigūnų rankose. Todėl turite suteikti mums veiksmingas priežiūros ir kontrolės priemonės, kad galėtume užtikrinti duomenų ir ypač asmens duomenų apsaugą. Uh, Kad galėtume tai daryti, turėtume suti, sukurti gerą nacionalinių parlamentų atliekamos priežiūros sistemą. Pritariu kalbėtojos iš, iš Vokietijos nuomoniai, sukurti tarp parlamentinę komisiją ir nesirink, nesirinkti kažkokios sudėtingos uh, europinio masto institucijos. Kalbant apie SEPOL ir Europol sujungimą, manau, kad šių dviejų institucijų tos procedūros reikėtų išvengti. Šios idėjos nepalaikyčiau. Kai kuomet Europos institucijų vaidmuo išauga, jos dažnai pereina į, į valdžios institucijų rankas ir jos nustoja būti e, patariamosiomis institucijomis, kurios teikia paramą nacionalinėms tarnyboms. Būtų gerai, kad dabartinė situacija nesikeistų. Bet dar kartą norėčiau pabrėžti, kad nacionalinių parlamentų vykdoma kontrolė turėtų vykti per e, tą pasiūlytą tarp parlamentinę komisiją. O dabar Europos parlamento e, narė ponės Argentini. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu olandiškai. Pone Malstrom, pasis, kalbėdama minėjo, kad Stoholmo programa, Tamperės programa, Hagos programa buvo uh, tarp vyriausybinės savo pobūdžių ir kalbėjo apie tai, kokios programos reiktų tikėtis ateityje. Bet aš norėčiau e, pasiklausti, ką jūs įtrauktumėte į šią programą, ateities programą, kalbu apie bendradarbiavimą teismų srityje, teismų bendradarbiavimą. Kalbant apie valstybių narių bendradarbiavimą dabar, kai kurie aspektai nėra reglamentuojami. Pavyzdžiui, Europos arešto orderis, kurio išdavimas paremtas abipusių pasitikėjimų. Kaip mes galėtume paskatinti teismų ir policijos bendradarbiavimą, pasitelkus ne tik abipusio pasitikėjimo pagrindą. Tikriausiai nacionalinių parlamentų nariai masto panašiai Na, pavyzdžiui, jeigu jiems, kaip jie elgtųsi, jeigu jiems tektų e, atiduoti e, asmenį į kitą šalį, kuris yra kaltinamas kažkuo, jeigu jie žinotų, kad toje šalyje nėra užtikrinamos tokio aukšto ligmens e, susijusios procedūros. Taip pat manau, kad e, bendrai kalbant apie nuostatų suvienodinimą, turi būti tam tikro ligmens suvienodinimas įvairiais ligmenimis. Pirmininkas, jeigu niekas neturi daugiau jokių pastabų ir klausimų, niekas nekelia rankų, e, vėl suteiksiu žodį prelegentėms. Galbūt norite dar kažką pridurti, ponė Lebailė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į paskutinį klausimą. Atsakyti į paskutinį klausimą. Jis veikiausiai skirtas man. Sutinku su jumis dėl to, kad reikia minimalių e, nuostatų, min, minimalaus reglamentavimo. Ir būtent e, tai ir darome, teikdami šį pasiūlymą. E, kai nustatomi minimalų standartai, kurie taikomi procesinėms teisėms. Juos e, tvirtiname tam, kad galėtume labiau pasitikėti vieni kitų sistemomis. Taigi kalbame apie teisės aktuose, tai galima išspręsti. Ir mes mastome apie ateitį, bandome nuspręsti, kas dar reikalinga šalia to, ką jau turime, ką dar reiktų sukurti. E, dėl Europos arešto orderio. Be abejonės tai yra tarp, tarp vyriausybinių pagrindų priimamas sprendimas, jis, o nuo kitų metų gruodžio mėnesio komisija jau bus įgaliota paveikti valstybės narės, kurios netinkamai gyvendina e, šias taisyklės Taigi manau, kad reikia ne tik minimalių kriterijų, bet ir visų papildomų priemonių, kurias diegiame, kad padidintume valstybių pasitikėjimą vienų kitomis teismų bendradarbiavimo srityje. Kai kas iš jūsų kalbėjote apie mokymus, Tai yra tikrai labai svarbus dalykas ir noriu pasakyti, kad mes rengėmės surenkti mokymus E, šioje srityje dirbantiems asmenims, teisingumo srityje dirbantiems profesionalams iki 2020-ųjų. Ir tai taip pat didina pasitikėjimą ir tai padeda įtvirtinti minimalius standartus. Ačiū. E, komisijos narė Malstrom. Ačiū. Pradėsiu nuo atstovo iš Maltos klausimo. Be abejonės, kaip jau sakiau ir jūs tam pritarėte, svarbu e, turėti bendrai galiojančias taisyklės, kad galėtume padėti valstybėms narėms ir jas taikyti. Valstybių narių geografinė padėtis skiriasi ir žinome, tokios šalis kaip Malta e, patiria didžiulį spaudimą dėl savo geografinės situacijos ir dėl to, kad tai yra mažytė sala, kuri yra gana tankiai apgyvendinta. Mes tai suprantame ir bandome pagelbėti Maltos institucijoms e, visais įmanomais būdais. Aš pati dalyvavau uh, rengiant antrąją perkelimo programą, tačiau nuolatinė, per, nu, nuolatinė perkelimo, asmenų perkelimo programą atmetė 25 valstybės narės. Todėl dabar e, bandysime sukurti nuolatos veikianti forumą, kur galėtume svarsyti šiuos klausimus. Taip pat aktualu šalims, kurios sulaukia ypač didelio migrantų srauto. Šiandien tai yra Malta, kit, ateityje tai galbūt bus kita valstybė. E, bandysime išsiaiškinti, ar, su, ar finansais, ištekliais, techninę paramą, kurią teiktų Europos komisija ir, ir kit, kitos institucijos, galėtume valstybės narės įtraukti į perkelimo programą laisvanoriškų pagrindų. E, mes bendraujame su, Malto, su Maltos valdžios atstovais, bandydami išsiaiškinti, kaip kaip tą klausimą išspręsti, e, įkurti nuolatinę solidarumo programą. Tačiau m, mm, mm, privalomai programai pasipriešino 25 iš 27 valstybių narių. Taip pat man buvo užduotas klausimas apie Europą Interpolo veiklos priežiūrą. Aš tai akcentavau ir aš sutinku ir suprantu, kad e, ir nacionaliniai parlamentai dalyvautų tame. Bet kaip, kaip jūs nuspręsite suorganizuoti bendradarbiavimą, tai jūs patys nuspręsite. Bet svarbu, kad e, būtų pasitikėjimas policijos bendradarbiavimu ir kad būtų nuolatinė veiklos priežiūra. Dėl SIEPOL e, Europos policijos koledžo. Manau, kad mm, valstybės narės ir visos Europos institucijos e, labai daug tikisi iš šio koledžo, iš tam tikros kultūros puoselėjimo ir palaikymo, tačiau atsižvelgiant į biudžeto apkarpimus, abejoju, ar SIPOL pajėgs e, prisijimti ir toliau gyvendinti visas tas užduotis. Jei parlamentas ir taryba nesutars dėl šio pasiūlymo, jei visi nuspręs, jei, kad, tai, kad turi būti kitaip, turėsime ieškoti išteklių ir kažkur juos rasti. Nežinau dar kur. Bet parlamentas taip pat peržiūrės pasiūlymus dėl Europolo, nes jie yra svarbus, juos reikia aptarti, reikia apsispręsti, ką daryti su siūlymu, sulieti tas institucijas ir taip užtikrinti didesnį policijos biuro atskaitingumą. E, į ponios Argentinį klausimą e, ponelio Bailė atsakė, kodėl mes nenorime prioritetų katalogo. Mes mastome apie ateitį ir būtent dabar pra, klausime jūsų, ko, ka, ko jūs nu, norite, tačiau nenorime labai ilgo norų sąrašo, nes tai būtų grįžimas į laikus prieš Lisabonos sutartį, tarp vyriausybinį. E, E, pobūdį. Bet žinoma, kai kuriuos prioritetus reikia e, išskirti, kad ir kiekvienais metais su jumis bandysime juos išsiaiškinti. Pirmininkas, ačiū ponė Liobail ir komisijos nariai Malistrom. Ir jums leidus, aš norėčiau pasidalinti ir savo nuomonę, pridurti dar vieną pastebėjimą iš tikrųjų ne pirmą kartą svarstome Stoholmo programą, kuri yra įgyvendinama, kuri yra veiksminga, kuri buvo patvirtinta 2009-aisiais, pirmininkaujant Švedijai. Ir ji atsirado po Tamperės programos, kuri e, 99-aisiais atsirado. E, O 2004-aisiais, e, kaip žinome, nuo 2004-ųjų egzistavo Hagos programa ir tokia dinamika tikriausiai paaiškinama Lisabonos sutarties įsigaliojimu. Tokius sprendimus priėmė taryboje e, posėdžiavę vyriausybių atstovai ir buvo nuspręsta, kad reikalinga strategija teisingumo ir vidaus reikalų srityje, tai yra ankstesnis trečiasis ramstis, tačiau dabar tai yra viena iš Europos politikos sričių e, teisynas šioje srityje kuriamas, dalyvauja Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai ir tai reiškia, kad per atinančius penkeris metus bus turėtų atsirasti dar viena programa, kuri būtų Soholmo programos įpėdinė ir ji turėtų numatyti kažkokį tai tarp institucinį susitarimą, e, kuriame dalyvautų Europos komisija ir Europos parlamentas. Ne tik taryba, kuri viena spręstų ir apsispręstų. Nes taip buvo mm, dar tada, kai buvo kai atsirado Stoholmo programa. 2009 pabaigoje Švedija pirmininkavusi ją patvirtino. Tuo metu įsigaliojo ir Lisabono sutartis, taip jau sutapo. Ir tai reiškia, kad ne tik taryba, bet ir komisija ir parlamentas dalyvaus tvirtinant strategiją laisvės teisingumo ir saugumo erdviai e, galioja visiškai kitokios naujos žaidimo taisyklės. Darbas vyksta kitaip, ne pagal tarp vyriausybinį metodą. Ir aš visada tai akcentuoju. Aš akcentuoju, koks, kokie svarbus yra mokymai, švietimas. Turiu omeny ne tik tai teisėjus ir prokurorus, e, teisininkų, advokatų, mo, jiems skirti mokymai, te, mokymai teismų advokatams. E, tokie mokymai yra labai aktualūs, kad e, užtikrintume, jog naujai atsiradę Europos teisės aktai vidaus ir teisingumo sitie būtų gyvendinti. Taip pat kalbant apie teismų bendarbiavimą, tyriant baudžiamasias bylas, čia irgi reikia akcentuoti e, Europos teisyną, ypač pagrindinių teisių hartiją kuri yra Lisabono sutarties dalimi. Taigi juridinis švietimas, teisinis švietimas yra ypač aktualus dabar. Reikia e, praktikuojantiems teisininkams nusiųsti žinę, kad tai yra svarbu, kad jie savo darbe e, versdamėsi savo profesiją užtikrintų, jog ta mm, Europos teisė užtikrintų pridėtinę vertę. Ačiū kalbėtojams. Baigiame šios temos svarstymą ir prasidės kitos temos svarstymas. we welcome in the podium. Dabar prezidiume pasveikinsime prelegentus, kurie dalyvaus e, šiame paskutinėme mm, ryto sesijos e, e, paskutinėje dalyje kalbėsime apie Eurojust ir bendarbiavimą, teismų bendarbiavimą, teisingumo, baudžiamo teisingumo srityje, kalbėsime apie Europos prokuratūrą. Taigi, prašau. Take your seat. Good morning. Hi, good morning. Please take your seat. Hi, there you go. You did a petition. <laughs> there you go. Yeah. So,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 Taigi, norėjau priminti Jums, kad koks svarbus Eurojustas yra kaip um, Europos prokuratūros um, pagrindas, kaip kad yra nustatyta ES uh, veikimo sutartyje, yra daug padaryta pažangos, ypač uh, baudžiamosiose bylose atginant um, nukentėjusiųjų teises, visą tai atsispindi Stoholmo programoje, uh, komisijos veiksmų plane, tikrai yra daug veik... žingsnių žengti žengta šios rytie užtikrinant procesinės teises, ypač kai kalbama apie vertimą, raštų žodžių, teisę į gauti informaciją baudžiamojo byloje, visą tai jau patvirtinta dabar. Uh, E, laukiame galutinio patvirtinimo plenarnėje sesijoje e, dėl e, tos nuostatos, kuri užtikrintų teisę į advokatą. Iš tikrųjų, mes stengiamės dirbti dėl piliečių, kad jų gyvenimas būtų geresnis. Europos parlamente mes tikrai labai daug darome dėl to, tai Eurojusto, kad iš tikrųjų nuo Eurojusto to pagrindu būtų judama tolyn link Europos prokuroro. Ir Noriu dabar pakviesti Jūs kartu su nacionaliniu parlamentu ir Europos parlamento nariais aptarti visas tas uh, sritis, kaip kas yra nustatė 85-ame ES veikimo sutarties straipsnėje, Eurojustas, kaip aš jau sakiau. Uh, yra išeities taškas, kurio pagrindu kuriama, planuojama Europos prokuratūra. Ir dabar mūsų mm, prezidiume yra ponia Marieta Karamanli, yra, ji yra Prancūzijos nacionalinės asamblėjos e, Europos reikalų komiteto vicepirmininkė, toliau ponia Ingrid Mešklausin, kuri yra Austrijos Bundestago parlamento narė, ne euro justo atstovė, nacionalinė narė iš Austrijos, Eurojuste. Giovanni Kessler, kuris yra Olafo generalinis direktorius, tai yra Europos kovos su sukčiavimu biuro vadovas ir panas Holger Mat, kuris yra Europos baudžiamųjų bylų advokatų asociacijos pirmininkas. Taigi, ponė Karamanli, prašom, žodis jums. Don, uh... Ačiū pirmininkė, gerbiamas direktoriau, kolegos, gerbiami parlamentarai. Visų pirma, norėčiau pasakinti tą iniciatyvą, kurios ėmėsi mm, šis mm, pilietinių. Laisvė teisingumo ir vidaus reikalų komitetas bei E, Teisės reikalų komitetas ir ypač norėčiau padėkoti jų pirmininkams, ponui Juan Fernando Lopes Aguilar ir ponui Klaus Heiner Lėnė, už e, tikrai labai svarbi tai iniciatyva organizuoti tokią tarparlamentinę konferenciją. Labai svarbu, kad e, Europos parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai keičiasi nuomonėmis dėl Stokholmo programos įgyvendinimo. Tikrai šioje programoje, šios sutikimo programoje, sistemoje yra labai daug temų, kurios yra labai aktualios, e, pavyzdžiui, dėl e, policijos teismų bendarbiavimo. Šios temos pasirinkimas, man atrodo, labai aktualus šiam susitikimui, kadangi Lisabono sutartis um, nustatė, jog Europos parlamentas yra viena iš e, teisės aktų leidybos institucijų šioje srityje, o nacionaliniams parlamentams yra numatytos irgi labai ypatingos teisės vaidmuo šioje srityje. Ir aš šioje e, sesijoje norėčiau kalbėti apie e, būtent mm, teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir ypač Eurojustą, visą tai, ką aš turiu, kokią aš informaciją turiu, visą tai, kas, kokie pasikeitimai yra numatyti, kad Eurojustas galėtų geriau vykdyti savo darbą, kad iš tikrųjų, ką Europos komisija, kokius pakeitimus yra parengusi, kad Eurojustas galėtų geriau veikti, kad sumažėtų administracinė našta, kuriai per daug laiko yra skirta ir iš tikrųjų Eurojustas nacionaliniams nacionaliniams parlamentams leis sutelkti dėmesį į pačią Eurojuso veiklos esmę, operatyvinę mm, veiklą. Ir labai svarbu, kad e, tie tekstai būtų išanalizuoti parla, e, Europos parlamento, nacionalinių parlamentų. Aišku, tie pasiūlymai nenumatė, e, pavyzdžiui, tokių galimybių, kaip kad pradėti Eurojustui baudžiamųjų bylų tyrimą, kaip kad ES veikimo sutarties 85 straipsnė numatyta, bet vis tik tai e, galbūt tai ir pagrįstas kol kas sprendimas, nes sudėtinga yra dviem kryptimis įgyti dėrybas ir dėl Europos prokuratūros ir dėl to, kad Eurojustas galėtų pradėti baudžiamasis bylas bylas, vis tik tai manau, kad labai svarbu stiprinti Eurojusto įgaliojimus, kad būtų galima žengti link tikro Europos prokuroro ehm, biuro sukūrimo ir, ir tikrai panašu, kad E, kol kas dar ne visos valstybės narės to klausimu dirba, o iš tikrųjų reikėtų įvertinti visų pirma, kiek galiojantis teisės aktai yra visose valstybės narėse perkelti ir įgyvendinti. Ypač aš paminėčiau, pavyzdžiui, 2008-2016 e, sprendimą, kuris sustiprino Eurojustą. Kol kas dar ne visos valstybės narės perkelė šį e, sprendimą, Prancūzija tame tarpe, bet turiu pasakyti, kad per artimiausias kelias savaitės jau bus patvirtintas įstatymas, kad būtų galima perkelti taikyti šį sprendimą ir pas mus. Taip pat ar paminėčiau antrą pasiūlymą e, komisijos e, dėl reglamento, kuris leistų sukurti e, Europos prokuratūrą Eurojusto pagrindu. Iš tikrųjų, kalbant apie politikos lygmenį, ponas Klaus Hensch, Europos parlamento pirmininkas tuo metu buvo ir pirmą kartą pasiūlė tokią mintį dar prieš uh, kurį laiką akademinių lygmenių, ta mintis buvo iškelta 97 metais, Korpus e, Jūris, kurį parengė ekspertų grupė, kurią vadovavo profesorius e, Mireidelmas Marty, iš tikrųjų tuo met galvojama buvo, kad tai kažkiek beprotiška mintis, e, bet dabar tokia galimybė jau yra numatyta ir ES sutartyse, Lisabono sutarčiai įsigaliojus, tai yra 86 ES veikimo straipsnis sutarties, ES veikimo sutarties straipsnis. Um, Prancūzijos parlamentas analizuos galimybę dirbti irgi šią kryptimį, kad būtų realiai sukurtas Europos prokuroro biuras ir jau 2002 metais, tai yra prieš 10 metų, buvo du, dvi rezoliucijos patvirtintos Prancūzijos nacionalinėje asamblėje, um, toliau buvo išanalizuota mm, Europos komisija žalioji knyga dėl Europos prokuroro ir um, paskui 2011 metais buvo imtas iniciatyvų. Um, aš noriu pasakyti, kad Prancūzijai tai tikrai uh, yra tokia tema, kur partijos yra vieningos, nes, pavyzdžiui, tokią iniciatyvą iškėlė Gidžiofri, kuris dabar yra um, e, opozicijoje, bet štai, pavyzdžiui, Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje yra jau ir, ir iniciatyva, tarkim, dėl um, ministro pirmininko kreipimas į uh, valstybės tarybą. 2011 metais atliktas didžiulis tyrimas ir senatas 2013 metų sausį patvirtino atitinkamą rezoliuciją. Vyriausybė Prancūzijos taip pat labai palankiai yra nusiteikusi e, dėl Europos prokuratūros sukūrimo. Prancūzija yra sukurta e, darbo grupė, bendradarbiaujant su Vokietija šiuo klausimu. Tai yra Prancūzijos, Vokietijos bendradarbiavimas iš tikrųjų šiuo atveju. Atitinkamai mūsų ministrai, teisingumo ministrai dirba ir pateikė savo pasiūlymus 2013 m. kovą Europos komisijai. Čia, aišku, galvojant apie Europos prokuratūros sukūrimą kyla visai lė klausimų, dėl kurių nuomonės skirtingos. Aš nenorės, nenorėčiau, aišku, pretenduoti į visiškai išsamų jų aptarimą, bet aš galėčiau gal kai kuriuos iš tų klausimų aptarti vis tik tai, kas mums svarbiausia būtų. Taigi pirmas toks klausimas natūralu būtų tai um, Europos prokuratūros materialinės kompetencijos klausimas. Ar reikia apsiriboti tik tai ES finansiniais interesais, ar reikėtų tą kompetenciją išplėsti, ar iš pradžių, ar ar vėliau, ar iš dalies, ar plačiai, kad būtų galima apimti, pavyzdžiui, rimtus nusikaltimus, kurie turėtų tarp valstybinio pobūdžio, kaip kad, pavyzdžiui, šiandien yra numatyta ES veikimo sutarties 86 straipsnio ketvirtoje dalyje. Šiuo klausimu Prancūzijos e, nacionalinė asamblėja yra aiškiai išsakiusi savo poziciją dėl Europos prokuratūros kompetencijos, kad iš pradžių būtų, e, eitų kalba apie kovą su rimtais, nusi, e, rimtais nusikaltimais, kurie turi tarp valstybinį pobūdį. Um, Galvojant toliau apie kovą su terorizmu, toliau prekybą žmonėmis, nusikal... kibernetiniais nusikaltimais, kas yra kas buvo paminėta, tai reikia vėlgi prisiminti 86 straipsnio ketvirtą dalį, Aišku, kad viską reikia spręsti vieningai, bet mm, galima, aišku, galvoti apie sustiprintame darbiavimą ir čia pagal ES sutarties, e, veikimo sutarties 330 straipsnį yra tokia galimybė mm, dalyvauti sustiprintame bendradarbiavime ir galima įveikti tokią kliūtį, jeigu kažkurios valstybės nenorėtų bendradarbiauti sustiprintame bendradarbiavime. Antras klausimas būtų pasirinkti, ar, mm, tas, ar Europos prokuratūra turėtų būti kolegialus organas ar ne. Uh, Tai ar prokuroras turėtų būti vienas, kuriam padėtų e, nacionaliniai delegatai, padėjėjai, ar būtų kiekvienos valstybės narės atstovas ir jie veiktų kolegėliai. Pirmas variantas būtų Europos komisijos pasirinkimas, bet uh, E, Prancūzija pasisakytų už kolegialumą, nes tai leistų užtikrinti didesnį legitimumą, prokuratūra turėtų glaudesnį ryšį su nacionalinėmis struktūromis ir iš tikrųjų būtų daug lengviau dirbti tuo met, efektyviau būtų galima e, dirbti, jeigu tai būtų valstybių narių e, atstovai, kurie veiktų lygiamis sąlygomis ir tai tikrai būtų tikras legitimumas. O jeigu būtų tik tai vienas prokuroras su padėjėjais iš nacionalinių struktūrų, tai to legitimumo tiek daug mes nematytumėm. Mes galvojame, kad kolegeliai dirbdama prokuratūra būtų efektyvesnė, geriau reaguotų, galėtų, aišku, jie, um, tie lygus tarpusavėje atstovai um, išsirinkti iš, iš savo tarpo vadovą, primus interparės, pavyzdžiui, um, bet, aišku, tokie dalykai kaip, tarkim, tyrimo, sprendimas pradėti tyrimą, tyrimą, e, vykdyti persiekėjimą, per, uždaryti um, bylą jos nenagrinėjus. Aišku, e, ar, ar, tarkim, jurisdikcijos pasirinkimas čia jau galėtų sprendimai tokie būti priimti mažesnėje kolegijoje, gal, tarkim, trijų narių, kas būtų rotacijos tvarka formuojama. Kiti sprendimai, aišku, dėl eilinio, kasdienio darbo, tarkim, dėl kažkokio konkretaus tyrimo galėtų būti priimami kažkurio vieno nacionalinio nario, kuris būtų priskirtas atsakingas už konkretų klausimą klausimą. Ir aš manau, kad kolegialumas tikrai išplaukia iš sutarties teksto 86 straipsnio. Reikia mm, prisiminti, aišku, kad trečias klausimas būtų e, prokuratūros narių skirimas ir statutas. Čia aš minėčiau, aišku, teisėjų visas, e, teisėjo advokatų generalinio advokatų skiriamų Europos teisingumo teismą e, visas procedūras ir visas nepriklausomumo garantijas, imunitetus ir taip visas veikimo jų sąlygas. Man atrodo, tai viskas būtų taik, taikytina. Toliau dar ketvirtas klausimas būtų taikytina teisė Europos prokuratūra. Aš čia kalbėčiau apie tikrai delikačius tokius sprendimus, čia eitų kalba apie tai, kokias procesinės teisės taikyti. Čia reikėtų galvoti, pažiūrėjau, apie bylų gražinimą atitinkamai nacionalinį jurisdikciją ir taip toliau. Kur, aš sakyčiau, kur, kai eina kalba apie atliekamą tyrimą, tai turėtų būti tos valstybės narės nacionalinė teisė taikoma, kuomet yra mm, teis, mm, byla, bylos nagrinėjimas nagrinėjimo teismo proceso etapas, tai valstybės narės, kurie ta byla perduota nagrinėti teisė taikoma. Čia iš tikrųjų reikėtų galvoti apie rimtus nusikaltimus, kurie turi tarptautinį pobūdį, 86 straipsnė trečia dalis, tai aš čia kalbėčiau būtent apie, apie tuos dalykus, tai yra penktas, paskutinis klausimas, kadangi labai spaudžia mūsų laikas, tai yra jurisdikcinė kontrolė, kai eina kalba apie prokuratūros veik, Europos prokuratūros veiksmus. Aišku, čia, kad nebūtų kažkokio disbalanso, tai jeigu ši prokuratūra turėtų galimybę gražinti bylą nacionaliniam teismui ir jeigu nebūtų jokio apskundimo galimybės, tai būtų negerai. Tai mes manome, kad tuos klausimus reikia išspręsti. Tai, um, tai tiek aš norėjau labai trumpai aptarti šios aktualiausius klausimus ir dabar mielai atsakysiu į kolegų klausimus. This... Ačiū, priminsiu, kad e, šio ryto sesija truks iki 12.30. Taigi prašau laikytis dešimties minučių limito, kad mums liktų laiko ir diskusijai su nacionaliniu parlamentu ir Europos parlamento nariais. Toliau kalbės ponia Mašal Klausin, atstovaujanti Eurojustą. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Gerbėmi Europos parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai. Pirmiausia, tikriausiai turėčiau atsiprašyti, nes jūsų darbo tvarkėje yra įrašyta, kad e, Eurosto pirmininko pavaduotojas Karlos Zainas kalbės šiandien, bet dėja jis negalėjo atvykti ir paprašė manęs jį pakeisti. Aš pasistengsiu laikytis to dešimties minučių limito kuris man suteiktas, bet turiu pasakyti, kad tai tikrai sudėtinga, turint omeny, kokias temas šiandien aptarėme. Galima būtų prirašyti keletą knygų. Teisminio bendradarbiavimo tinklas. Visi žinome, kad abipusis pripažinimas ir e, abipusio pripažinimo įgyvendinimo programa yra esminiai dalykai, kalbant apie teisminį bendradarbiavimą pagal Lisabonos sutartį. Be abejo, siekiama stiprinti procedūrinės teisės ir visa tai remiasi abipusių pasitikėjimų teisininkų, prokurorų, teisėjų laikantis atitinkamos teisinės sistemos. Ir mes jau Girdėjome šiandien, kad jungtinės tyrimo komandos atlieka itin svarbu vaidmenį, nagrinėjant tarp valstybinius nusikaltimus ir kovojant su tarp valstybiniu mastu veikiančiomis nusikalstamomis organizacijomis. Tačiau šios komandos yra brangios ir todėl jungtinių tyrimo komandų finansavimas yra esminis klausimas. Eurojustas sėkmingai teikia tokį finansavimą per pastarosius penkerius metus ir mumis pasitikima, pasitikė teisminės institucijos, prokurorai ir teisėjai. Ir mes sukaupėme daug žinių ir patirties, kaip yra sukūriamos tokios jungtinės tyrimų komandos ir kaip jos turi būti veiksmingai finansuojamos. Ir todėl aš turiu visą tokį norų sąrašą. Štai kas e, jame atsižvelgiant į tai, kad bus teikiamas pasiūlymas dėl Eurojusto reglamento. Taigi pirmasis įrašytas mano norų sąraše yra Eurojusto noras, kad reglamento tekste būtų aiškiai parašyta, kad jungtinių tyrimų komandų finansavimas yra viena pagrindinė Eurojusto užduočių ir finansavimas turėtų būti konsoliduotas. Manau, visi supras, sutarsime, kad e, abipusis teisininkų pasitikėjimas, kaip jau šį rytį ir buvo sakyta, yra esminis dalykas užtikrinant e, veiksmingą teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Taip pat žinome, kad mokymai turėtų būti labiau akcentuojami, turi būti stiprinamos mokymo programos, taip pat e, Europos teisminio bendradarbiavimo tinklas ir Europolas taip pat gali atlikti svarbu vaidmenį, užtikrinant tokį abipusį pasitikėjimą. Kokie yra prioritetiniai klausimai Eurojusto požiūriu? Ir kas turėtų būti aptarta, aptariant tą Eurojusto reglamentą? Be abejo, ES sutarties 85 straipsnis numato, jog koordinavimas yra viena pagrindinių Eurojusto funkcijų. Mm. Ko Eurojustui reikia, kad galėtų atlikti šią funkciją? Pirmiausia, mums reikalinga informacija. Informacija apie vykdomą nusikalstamą veiklą ir informacija apie vykstančius tyrimus. Ir tai yra antrasis punktas mano norų sąraše prašome užtikrinti, kad Eurojusto reglamento tekste būtų įrašyta, kad mes turime gauti tokią informaciją. Tai mums suteiks galimybę sustiprinti mūsų europinę dimenciją, kaip ją vadiname, kad mes galėtume imtis aktyvių veiksmų, neturėtume laukti teisminių institucijų kreipimosi mūsų pagalbos, kad mes autonomiškai patys aktyviai galėtume susisiekti su šiomis institucijomis ir pasiūlyti savo pagalbą, e, taip užtikrinant, e, kad e, veiktų visa europinė dimensija kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Dabar vadovaujamės Eurojusto sprendimo 13 straipsnių, tačiau šiandien girdėjome, kad ne visos valstybės narės įgyvendino šį sprendimą. Jo gyvendinimas e, užtruko ir mm, tai dabar mm, rodo ir vykstantis vertinimas. Mes taip pat turime stiprinti ryšius su Europolu. Mes turime užtikrinti, kad gauname Europolo informaciją. Ir Ta patį galima pasakyti apie Olafą. Grįžtu prie pirmo punkto mano noro sąraše - jungtinės tyrimo e, komandos ir jų finansavimas. Papildomų galių klausimas nacionalinėms institucijoms. Aišku, tai yra kontroversinis klausimas. Dabartinė padėtis yra tokia, kad nacionalinių narių galios yra m, mm, tikrai gana didelės ir tai nėra idealus sprendimas. Mes esame susidūrę su tokiais atvejais, kai kilo problemų dėl to, kad mm, yra apribotos nacionalinių institucijų galios kai kuriais mm, atvejais. Tačiau ES institucijos turi nuspręsti, ar Eurojustui reikėtų suteikti papildomų e, galių kažkokiais teisiškai privalomais sprendimais. Jeigu manote, kad Eurojustui turėtų būti suteiktos papildomos galios, tai uh, reikia minėti tam tikrus prestinius klausimus. Pirmiausia, teisinės gynimos priemonės, kurios galiotų privalomų sprendimų atveju. Taip pat e, turėtų būti nustatyti objektyvus kriterijai, kuriais e, turėtų būti remiamasi. Taip pat tolesni veiksmais po priemų sprendimą dėl tyrimo. Taip pat e, tokių sprendimų poveikio analizė ir panašiai. Yra tikrai nemažai klausimų, kuriuos reikėtų svarstyti. Mes taip pat žinome, kad komisija netrukus teiks pasiūlymą, kuriuo bus numatoma mm, parlamento vykdoma Eurojusto priežiūra. Iš tikrųjų, Eurojustas sveikina būsimą Europos parlamento dalyvavimą, taip pat nacionalinių parlamentų dalyvavimą, vertinant Eurojusto veiksmus. Mes e, esame įsitikinę, kad Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų dalyvavimas sustiprins e, demokratinį Eurojusto atskaitomumą ir taip pat padės e, stiprinti ryšius tarp Eurojusto ir Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų. Kas turėtų būti vertinama? Mes manome, kad vertinant pirmiausia turėtų būti sutelktas dėmesys į Eurojusto gebėjimą atlikti savo misiją ir siekti savo tikslų. Pirmiausia, ar mes, mūsų darbas pasiteisina ir ekonomiškai atsiperka. Mes tikime, kad Eurojusto nepriklausomybė ir mūsų e, iniciatyva operatyvinių požiūrių turėtų būti saugoma ir nereikėtų uh, kištis į mūsų sprendimus priimtus kiekvienu baudžiamojo tyrimo atveju. Kaip turėtų būti vykdomas vertinimas? Kaip sakė komisijos narė Malstrom, tą turėtų spręsti pirmiausia parlamentai ir mes neturime konkrečios nuomonės šiuo klausimu. Kas mūsų požiūrių yra svarbu, tai užtikrinti, kad būtų vienas vertinimas atliekamas visų institucijų, visų veikėjų, kad nebūtų dubliuojami vertinimai ar dar blogiau, kad nebūtų kažkokių vertinimo rezultatų netitikimų. Būtent to norėtume išvengti, todėl mūsų nuomonė turėtų būti vienas bendras jungtinis vertinimas. Ir dar, vienas, dar viena pastaba dėl Europos prokuratūros. Mes manome, kaip ir sakė ponė Karamanli, kad Europos prokuratūra ir Eurojustas turės glaudžiai bendradarbiauti Manome, kad jų funkcijos turėtų būti viena kita papildančios, reikia teikti abipusę paramą ir užtikrinti sinergiją. Aišku, jeigu Europos prokuratura bus įsteigta ne visų valstybių narių, tai visada bus nedalyvaujančių valstybių narių, ir Eurojustui teks vaidmuo koordinuoti ir teikti pagalbą, užtikrinant bendradarbiavimą tarp Europos prokuratūros ir nedalyvaujančių valstybių narių bei trečiųjų šalių. Ir dar viena paskutinė pastaba, jau buvo minėta, kad 86 straipsnėje sakoma, kad Europos prokuratura turi būti sukurta Eurojusto pagrindu. Mes manome, kad Europos prokuratura galėtų pasiremti dabartinė, dabartiniais operatyviniais ir administraciniais Eurojusto ištekliais ir galėtų netgi svarstyti galiausiai bendrą Europos prokuratūros ir Eurojusto būstinę. Ačiū poniai Mašal Klausin už pasisakymą Eurojusto vardu. Dabar išgirsime Olafo atstovo pasisakymą, ponas Živanį Kessler. Jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamento atstovai, e, noriu padėkoti už man suteiktą galimybę pasidalinti su jumis uh, kai kuriomis mintimis apie vykstantį darbą komisijoje dėl pasiūlymo, dėl Europos prokuroro tarnybos sukūrimo. Olafo generalinis direktoratas ir Justice teisingumo direktoratas dirba e, visą darbą, rengia tekstus ir vadovauja tam darbui komisijos vicepirmininkė Redink ir komisijos narys šiame ta. Darbas komisijoje dėl šio pasiūlymo yra pasistumėjęs ir galutinis tekstas komisijos narių kolegijos tvirtinimui bus pateiktas ateinančiais mėnesiais. Taip suformuluočiau šių, šiais metais, bet pakankamai greitai. Norėčiau pakomentuoti šį pasiūlymą ir pakomentuoti iš mūsų, iš mūsų perspektyvos. Visų pirma, e, norėčiau priminti, nuo ko pradedame, kokiu, kokia prielaida remiamės. Europos prokuratūra atsiranda ne tik todėl, kad ji minima sutartyse. Pabandysiu kalbėti trumpai ir kalbėsiu tiesiai šviesiai. Taigi turime prisiminti ir suvokti, kad dabartinė sistema, kurią turime, sistema skirta kovoti su tarptautiniais, tarpvalstybiniais nusikaltimais, ypač ekonominiais nusikaltimais, korupcija, sukčiavimais, be abejonės yra nepakankama. Tai yra XIX amžiaus sistema, kuri yra pagrista nacionalinė perspektyva. Kiekviena valstybė remdamasi savo nacionalinėmis kompetencijomis dirba šioje srityje ir mm, tyria tai nusikaltimus remdamasi savo nacionalinėmis institucijomis ir iš esmės e, tyria tai nacionalinius nusikaltimus, kaip XIX amžiuje. Tačiau dabar situacija pasikeitusi. Kalbu remdamasis Olafo patirtimi, nes vis daugiau nusikaltimų yra e, tarp valstybinio pobūdžio, apima keletą šalių. Nežiūrinti tai, mes juos nagrinėjame remdamiesi nacionalinė perspektyva. Tai yra suskaldytomis nacionalinėmis perspektyvomis. Ir visos tarnybos tuo užsimančios susiduria su tarpvalstybiniu šių nusikaltimų aspektu. Tačiau būtent todėl to vaizdo mes ir nematome. Mes ne, nematome viso nusikaltimo, kai jį nagrinėjame. Kitas dalykas, kai tą nusikaltimą tyrėme, suvokėme, kad tyrėme tik jo dalį, nes kiti parodymai susijęs su šiuo nusikaltimu yra kitoje šalyje. Čia galima pasitelkti tarptautinį bendradarbiavimą, tai yra geras dalykas, bet vėlgi viskas vyksta e, remiantis nacionalinė perspektyva ir tas tarptautinis bendradarbiavimas vis tiek yra pagristas 19 amžiaus e, samprata abipusę savitarpio teisinę pagalbą su Eurojusto atsiradimu kai kas pasikeitė, pas, pa, žengėme į priekį, tačiau to nepakanka. Europos e, prokuroro tarnyba bus sekantis žingsnis priekin. Nagrinėjant tuos nusikaltimus bus galima juos nagrinėti ne tik iš nacionalinės perspektyvos, bet e, galima bus rengtis europiniu požiūriu. Neįmanoma tokių kel, kelias valstybės apimančių nusikaltimų nagrinėtis nagrinėti remiantis vienos šalies perspektyva. Kaip mes rengiamės tą sistemą sukurti? Europos prokuratura. Na, tai yra biuras, Europos prokuroro biuras. Tai jau daug pasako. Mes daug, turime daug darbo, kolegialioje institucijoje patirties. Jūs apie tai kalbėjote. Kai tik pasiūlymas bus pristatytas, jis bus svarstomas taryboje, valstybėse narise, nacionaliniuose parlamentuose ir, žinoma, Europos parlamente. Tačiau nėra teisminio padalinio. Nė vienoje valst... Europos valstybėje narėje nėra teisminio uh, persekiojimą vykdančio padalinio, kuris būtų kaip institucija sukurta kolegialiu pagrindu. Kolegijų tipo institucijos yra labai parankios tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui. Ir mes manome, kad grinai kolegialus modelis netitinka biuro savokos, Europos prokuroro biuro ar įstaigos savokos. Tai pasiteisina Eurojust atveju, nes tai yra tarptautinė bendradarbiavimo struktūra. Tačiau tai šis modelis netitinka Europos prokuratūros uh, modelio, nes Europos prok prokuratūra neapims nacionalinių atstovų, kurias paskirs valstybės. Tai bus nepriklausoma struktūra. Kokį modelį renkamės? Tai nebus e, aštonkojo tipo modelis, kuris, kurio būstinė bus e, vienoje šalyje ir čiuptuvai nusitiesi visas šalis. Mes renkamės decentralizuotą modelį arba kitaip sakant, integruotą modelį. Taigi tą biurą sudarys prokurorai, kurie turės nedidelį centrinį biurą, e, kuriam bus suteiktos koordinacinės galios ir taip pat prokurorai dirbantis valstybėse narėse, kurie bus specialiai paskirti, paskirti dirbti ir jie dirbs e, savo darbą valstybėse narėse. Taigi, pasitelksime, integruosime e, šalių valstybių prokuratūras, o koordinacinis pagrindinis biuras bus, pavyzdžiui, Briuselėje, Luksemburgė, Romoje, nežinau kur. Atsiras centrinė tarnyba. Koks yra Europos prokuroro biuro pranašumas, e, nekalbant apie tai, kad jis užtikrins europinę perspektyvą šioje veikloje. Tai bus pirmoji. Tai bus pirmasis atvejs, kuomet praktiškai bus įgyvendinta Europos teisingumo erdvė, nes iki šiol tokių praktinių pavyzdžių neturėjome pirmą kartą istorijoje, jei mums pavyks, įkurti Europos e, prokuroro tarnybą arba biurą, įveiksime savitarpio teisinės pagalbos e, etapą Pavyzdžiui, aš esu dirbęs prokuroru Šiaurės Italijoje 20 km nuo Austrijos. Jeigu man reikėjo parodymų iš kolegų dirbančių Austrijoje, aš turėdavau visą laiką pasiremti ir šiandien dar turiu pasiremti savitarpio teisinės pagalbos procedūrą per Eurojustą dirbantį Hagoje. O nuo rytojaus, kai atsiras Europos e, prokuroro biuras, Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos prokurorai, dirbantis tose šalise, dirbs, bet jie bus to Europos prokur, prokuratūros biuro dalimi. Jie dirbs visi toje pačioje tarnyboje. Ir taip įveiksime e, būtinybę griebtis savitarpio teisinės pagalbos procedūros, kur yra tikrai labai naudinga. Ji padeda Be, ir bet taip išvengsime laiko švaistimo ir darbas vyks daug veiksmingiau. Beveik baigiu savo kalbėtojas, noriu pakalbėti apie kompetencijas. Manau, kad Europos komisijos pasiūlymas, pasiūlyme bus išvardintos to pro, prokuroro e, tarnybos kompetencijos, ypač na, užtikrinant bendrijos finansinių interesų apsaugą. Ir kalbant apie tai, pasiūlymas, pasiūlymas siekiamas suformuluoti taip, bet kiek įmanoma daugiau šalių jį paremtų ir už jį balsuotų. Ir tą prokuroro biurą bandome kurti pasitelkdami jau turimus išteklius ir juos sutelkti į vieną vietą. Kitaip sakant, sukurti biurą, kuris nieko nekainuotų, nes kitaip niekada nieko nesukursime bent jau ateinančiais metais, jei neprašysime papildomų finansinių išteklių. Tai bus biuras, kuris atsiras remiantis Eurojusto, Olafo ir valstybių narių turimais ištekliais. Ačiū už man sutiktą galimybę pasisakyti ir esu pasirengusi dalyvauti tolesnėse diskusijose. All right. Now... Na, mm, ačiū, viskas gerai, dešimt minučių dabar, kad matytumėm visą vaizdą, dar suteiksime žodį ponui Holgermat, kuris yra Europos baudžiamųjų bylų advokato asociacijos vadovas. Mm, bet dabar kalbame tikrai apie besiformuojančią struktūrą, Europos prokuratūrą. Tai iš tikrųjų bus labai svarbi struktūra, tyriant e, bylas, e, patraukiant atsakomybėm tuos, kurie, mm, tarimi, vykdė labai rimtus nusikaltimus, kad tikrai būtų tokios sankcijos e, Europos Sąjungoje gyvenimos baudžiamojoje teisėje. Prašom, ponė Matai. Hauser. Ačiū pirmininkė. Labai sunku komentuoti pasiūlymus, kurių turinio dar nežinai. Tai, na, aišku, aš pasistengsiu kiek įmanoma. Mm, mes visi turime mm, kiek tai informacijos, gal panas Kesleris turi daugiau informacijos e, nei aš, nes jis dirba e, Olafui bet manau gal svarbu būtų, kad aš sutelkčiau dėmesį į Europos prokuratūros savoką. Visų pirma, turiu pasakyti, kad atstovauju Europos baudžiamųjų bylų advokatų asociacijai. Mes dirbame Europoje, mūsų nariais yra 35-40 Europos tarybos valstybės, tarp kurių, aišku, visos ir Europos Sąjungos valstybės narės. Um, Mes, mūsų asociacija analizuoja visus pasiūlymus, na beveik visus pasiūlymus baudžiamosios e, teisės ir tie viso Europos Sąjungoje, mes e, komentuojame juos, mes dalyvavome ekspertų sutikimuose ir šio požiūriu turiu pabrėžti tai, kad vakar įvyko istorinis balsavimas, lybė komitete komitete dėl direktyvos, dėl galimybės gauti advokatą. Mes galime apgalėstauti, aišku, kad na, ne visi mūsų pasiūlymai buvo integruoti į šią direktyvą, šios direktyvos pasiūlymą, bet e, vis tik tai mes labai sveikiname tokį istoriškai svarbų žingsnį. Reikia kalbėti apie kelio gairių planą, kuris yra Stoholmo programos dalis šiuo atžvilgiu. Tai buvo labai svarbus žingsnis stiprinant, propaguojant ir apginant Europos piliečių pagrindinės teises. Čia ypač norime padėkoti Europos parlamento pranešėjų šio pranešėjai šio klausimu, ponia Antonesku, už tikrai didžiulį ryštą mm, e, dirbti šio klausimu, už puikią diplomatiją, už e, šių visų klausimų, dėl kurių vyko dėrybos supratimą, labai gilų supratimą. Uh, Ponios ir ponai, Europos komisijos pasiūlymai, kurių galime laukti dėl Europos prokuratūros, vis dar rengiami dėl institucinės visos sandaros, visų elementų dar jie yra rengiami, tačiau e, kalbant mm, apie visą koordinavimą, koordinavimą prokuratūros darbo, visų ryšių su Eurojusto Europolu, nepriklausomumą tiek politinį, tiek demokratinę kontrolę ir atskaitomybę, teisminė priežiūra nacionalinius, europinius visus darbus, e, tyrimo, persekiojimo, bylos nagrinėjimo, visus procedūrinius elementus, e, visą tai, kas susijęs su Europos prokuratūra, visi tie elementai yra derinami ir aš todėl norėčiau e, akcentuoti 14 principinių politinių punktų, kas mums yra labai svarbu. Uh, Um, kas Europos baudžiamųjų bylų advokato asociacija yra labai svarbu. Mes turėsime, aišku, dar uh, aptarti tos klausimus ir su CCPB, uh, su um, advokatų kitomis asociacijomis, su kitomis uh, struktūromis, pavyzdžiui, su Vokietijos advokatų asociacija ir kitomis. Uh, asociacijomis, kurios yra pateikusios savo pareiškimų, nes tikrai politiškai vertinant tai svarbiausia elementai. Visų pirma, ar yra įrodymų, pakankamai įrodymų, kad tikrai reikia Europos prokuratūros. Aš suprantu, mm, kad Žvani Kessler mm, daro prielaidą, kad toks poreikis yra, tačiau mums politiškai reikia įrodymų. Ir aš norėčiau kad ir jūs suprastumėt, kad tikrai mums reikia tų įrodymų, kad reikia rasti tuos įrodymus, kad yra toks poreikis. Toliau, reikia apsiriboti tokiamis bylomis, kur um, valstybės narės negali, nesugeba atlikti tyrimo, užtikrinti persikėjimą. Tai yra papildomumo principas labai svarbu. Taip pat reikia taisyti su proporcingumo taisykle, žinoma, derinant e, su ES sutarties 86 straipsnių. Trečias dalykas - lygybė valstybės tarp valstybių narių ir individų teisių, procesiniai visi saugikliai, pavyzdžiui, galimybė kreiptis į advokatą, kad būtų teisinė pagalba finansuojama iš ES visose valstybėse narėse, kalbant apie juridinius fizinius asmenis, pavyzdžiui, jeigu rimtai vertini tokią užduotį, kad pagrindinės teisės būtų propaguojamos ir ginomos, tai ES finansuojama teisinė pagalba turėtų būti savame suprantamas dalykas sėtinas su Europos prokuratūros visais procesiniais darbais. Dabar e, toliau tie visi procesiniai saugikliai turi būti labai aiškiai garantuoti taip pat ir tose pilkosiuose zonuose, tai yra iki, e, e, tyrime iki bylų bylos. Reikia prisiminti, pavyzdžiui, ES direktyvą dėl minimalių standartų, kitus teisės aktus labai svarbu būtent užtikrinti tą mm, pusiausvirą bei um, pasitikėjimą šią naują instituciją, pagarbą jai. Uh, E, tokia institucija, kuri gali būti artimiausiai ateityje sukurta. Įrodymų surinkimas e, turi būti vykdomas aukščiausių lygmenių, užtikrint visus saugiklius, taip pat ir tose pilkosiuose zonose, tai yra tyrimė iki bylos, tam, kad būtų galima uh, išvengti tokių dalykų, kaip kad, pavyzdžiui, palankesnės mm, teisinės sistemos pasirinkimas, palankesnių teisminių procesų pasirinkimas ir taip toliau. E, turi būti visos garantijos. Europos nacionaliniai teismai, čia aišku, yra toks klausimas, bet mm, teismų kontrolė turi būti užtikrinta, koks tai bebūtų teismas. Taip pat ir kai yra neigiamas sprendimas šioje srityje, turi būti pripažinimas užtikrintas. Valstybės galių ir europinio lygmens galių e, pusiausvyrą taip pat yra labai svarbi. Europolas, Olafas, čia yra svarbus elementai, um, demokratinė politinė kontrolė turi būti užtikrinta, um, nepamirštant, aišku, Europos prokuratūros nepriklausomumo. Na ir galiausiai atskaitomybės klausimas hierarchija, koordinavimas europinių nacionalinių galių, tai yra labai sudėtingas klausimas, ypač kasdienėme gyvenime, kai eina kalba apie baudžiamasias bylas, baudžiamasias procedūras. Tai tikrai bus įdomu pamatyti, kas bus pasiūlyta komisijos direktyvos pasiūlyme. Dešimtas punktas - jurisdikcijų konfliktas ir proceso nus, parinkimas nevisis įdėm e, principas, toliau uh, jurisdikcijos, kuomet e, taip vadinamos nu, yra mišios bylos, kuomet nusikaltimai yra skirtingų pobūdžių, ne vien tik tai um, Europos finansinių interesų apsaugos, bet ir kiti elementai. Uh, čia, aišku, e, proku, Europos prokuratura pradžioje didžiausią dėmesį skirs ES finansinių finansinių interesų apsaugai ir tokių e, bylų tyrimų ir nagrinėjimų. Toliau, taisyklės dėl persekėjimo ir nuteisimo, kad taip pat ir visos reikalingos teisų gynimo priemonės kad būtų galima mm, sumažinti galimybės, pavyzdžiui, ieškoti palankiausios teismo, šalies, kai eina kalba apie tokias mm, procedūras. Toliau kompensaciniai mechanizmai yra labai svarbus, kuomet yra tyrimas, kuris atliktas neteisingai ir baigėsi nepalankiai. Toliau, aišku, yra vertimo žodžiu raštu visos paslaugos tai, kas yra labai svarbu gynybai. Ir taip pat reikia teisiškai privalomų procesinių visų nuostatų, taip pat ir teisių viso katalogo repo ir 86 straipsnio trečia dalis čia paminėtina šios uh, EPO, e, Europos prokuratūros e, tos visos procedūros turi numatyti ne vien tik tai klasikinius procesinius saugiklius, bet ir ypač e, taisyklės, kurios užtikrintų teisinę pagalbą, kuomet būtent Europos prokuratūra vykdo kažkokius procesinius veiksmus. Tai būtų trumpai mano tokia nuomonė. Now, um, um, um... Ačiū, panas Matai. Tokia procedūra čia Europos parlamente mes turime vertėjus ir vertėjai dirba iki 12.30. Sąrašas kalbėtojų yra ilgas, tai aš visus prašau pasistengti apsiriboti vieną minutę, nes priešingai nespėsime išgirsti atsakymų iš mūsų prelegentų. Tai 12.30 nebeturėsime vertimo, turėsim bendrauti tik angliškai. Taigi pradėkime nuo pono Olbrechto, Europos parlamento narys. Ačiū pirmininkė. Aš pasistengsiu labai, kalbai, labai trumpai kalbėti apie Europos prokuratūrą. Manau, pagrindinis dalykas, kalbant apie Europos prokuratūros įsteigimą, yra pasitikėjimas valstybėse narėse, valstybių narių, prokuratūrų institucijų pasitikėjimą. Taip pat svarbu užtikrinti Europos parlamento ir Europos piliečių pasitikėjimą. Ir kol kas e, aš manau, kad e, mes turėtume įsteigti tokią sistemą, kuri remtųsi Eurojustu, kaip ir numatyta 86 sutarties straipsnėje, ir turime užtikrinti, kad būtų bendra procedūra, bendri standartai ir kad būtų jų laikomasi. Ir kad būtų laikomasi tų procedūrų ir standartų valstybėse narėse. Manau, labai svarbu visiems kolegoms čia ir svarbu, kad Europos parlamentas išnagrinėtų komisijos pasiūlymą, neįmanoma dirbti šiuo atveju pagreitintą tvarką. Tai yra labai svarbus sprendimai, nereikia skubėti, nereikia rizikuoti pažeisti pasitikėjimo ir padaryti žalos bendradarbiavimui su valstybių narių kompetitingomis institucijomis. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Mikkelsen iš Norvegijos ponė Mikelsen. Pone Mikelsen, atsiprašau, pirmininkas, ačiū. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad surengė šį susitikimą ir pakvietė Norvegijos parlamento narius dalyvauti. Mūsų darbo tvarkėje labai svarbus klausimai. Teisminis bendradarbiavimas yra labai svarbus klausimas ir man aktuali nebaudžiamumo už įvairius nusikaltimus problema. Dažnai atsitinka taip, kad tokie nusikaltimai kaip nužudimas ar seksualinis nusikaltimas ar jos atlikę pabėga iš šalies ir ekstradicijos sustarimai tokiais atvejais yra labai svarbus. Jie ne visada užtikrina, kad nusikalteliai mm, bus teisėmi, tačiau tokia tikimybė gerokai išauga ir tokių nusikaltimų mm, nagrinėjimas gerokai padeda Taigi pasiteiko atveju, kad ekstradicijos susitarimų nėra. Pateiksiu pavyzdį. Londone 2008-aisiais buvo mm, išprievartauta ir nužudyta Norvegijos studentė. Nusikaltėlis mm, buvo iš Jemeno ir jis netrukus pabėgo į savo gimtąją šalį ir labai ilgai nepavyko užtikrinti ekstradicijos sprendimo iš jo šalies. Buvo teigiama, kad šalis turi pasistengti įsteigti tarptautinę instituciją, kuri užsimtų tokiais atvejais, kuri kovotų su nebaudžiamumu, tarp valstybinio nusikalstamumo atvejais. Taip pat buvo pasiūlyta, kad tarptautinis nusikaltimų e, tribunolas taip pat turėtų imtis atitinkamo vaidmens tokiais atvejais. Aš ir EBPO susitikimuose kėliau šį klausimą ir kalbėjau apie Europos Sąjungos, Sąjungoje teisminio bendradarbiavimo ateitį ir kaip valstybės narės galėtų mm, palengvinti tokių tarp valstybinių bylų nagrinėjimą ir nusikaltimų tyrimą. Ačiū toliau Italijos parlamento atstovas. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Politinių požiūrių man e, daug kas atrodo aišku, tačiau yra tam tikrų praktinių sumetimų, į kuriuos reikėtų dar gilintis. Tai būtų pirma Pirmas toks atvejis ar pati pradžia, kai Europos prokuratūra veiktų kaip bendra institucija, vienijanti kažkuria prasme skirtingų teisinių sistemų atstovus. Ir kai aš kalbu apie tai, svarbu išsiaiškinti, ar prokurorai turėtų bendradarbiauti su nacionalinėmis prokuratūromis ar veiktų kaip visiškai nepriklausomi. Mm, Ta išsiaiškinti yra būtina. E, svarbu žinoti, ar Europos prokuratūra veiktų daugiau kaip koordinuojanti institucija, kuri dirbtų kartu su nacionalinėmis institucijomis, ar būtų kitaip. Uh, gali. Tai yra labai svarbus sprendimas, nes nuo to priklausys teisiniai sprendimai ir procedūrų pasirinkimas. Tai yra svarbu ir iki teisminio tyrimo požiūrių, nes svarbu žinoti, kuri institucija yra kompetitinga e, spręsti tam tikrus klausimus priimti sprendimus, kalbant apie tarpvalstybinius nusikal, nusikaltimus ir tarpvalstybinės bylas, viskas dar sudėtingiau, nes e, be abejo tada jau um, kalbame apie keleto valstybių narių kompetitingas institucijas, svarbu nuspręsti, kuri, kuriai priklauso kompetencija ir kurios e, valstybės narės jurisdikcija turėtų būti taikoma arba kas turėtų atlyginti žalą ir panašiai. Taigi tokios bylos, tokie atvejai bus tikrai sudėtingi, galimas jurisdikcijos, e, galima jurisdikcijos e, kolizija, galimi taip pat ir interesų konfliktai, kuriuos gali būti sudėtinga išspręsti. Taip pat e, yra dar vienas na, klausimas ar viena problema. Europos prokuratūros atstovai vadovautųsi um, standartais veikiančiais visoje Europos Sąjungoje ir vykdytų tyrimą dirbdamas Europos prokurorai dirbtų Europos prokuratūroje, tačiau um, turėtų vykti ir koordinavimas ir darbas su nacionalinėmis prokuratūromis. Taigi tai sudėtingas procesas, nes turi būti užtikrinamos atitinkamos garantijos ir tų žmonių, kurių atžvilgių yra vykdomas tyrimas. Tai yra įrašyta ir Italijos konstitucijoje 111 straipsnėje, ten sakoma, kaip konkrečiai vyksta tyrimas, tyrimo procesas ir yra numatytos tam tikri apribojimai. Pirmininkas, aš primenu, kad mus spaudžia laikas, iš karto po šios sesijos bus pateikti pietus, po 12.30 nebebus daugiau vertimo, ponas Vankosten, Niderlandai. Ačiū, pirmininkė. Tikrai kalbėsiu trumpai. Aš taip pat noriu padėkoti kalbėtojams šioje temoje už labai aiškius pristatymus kalbant apie Europos prokuratūrą ir bandant pasiekti pažangos e, su kolegomis Niderlanduose. Mm, manome, kad ne visiems, yra, ne visiems patinka e, šis siūlymas. Nes kai atsiras Europos prokuratūra, kaip mes e, užkirsime jai kelią imtis ne tik tų bylų, kurios buvo minėtos, bet ir platesnių dalykų, kitų temų. Gal galėtumėte atsakyti. Dabar ponas Kalis iš Lenkijos. Ačiū. Šiandien kalbame apie labai svarbius klausimus, tačiau svarbiausia išsiaiškinti procedūras. Ar Europos prokuratūra bus teisės saugos. Um, organas, ar imsis kažkokiu tyrimo veiksmų, ar tik tai tos veiksmus kontroliuos ir koordinuos. Mes dabar ir Lenkijoje vykdome prokuratūros reformą ir mes manome, kad prokura, prokuroras turi būti teisinės sistemos tarsi sargas. Prokuroras turi turėti iniciatyvą priimti sprendimą dėl tyrimo mm, vykdymo ar atskirų tyrimo etapų. Kalbant apie mm, kompetencijas ES lygmenių, mums tai taip pat atrodo vienintelė įmanoma kompetencija, vienintelė įmanomi įgaliojimai. Ačiū. Toliau Junktinė karalystės mm, atstovė. Ačiū pirmininkė. E, lordų rūmų Europos reikalų, teisingumo institucijų ir vartotojų apsaugos komiteto vardu. Noriu išreikšti vilti, kad Junktinė karalystė ir toliau uh, dalyvaus Eurojuste ir nepasinaudos galimybę nedalyvauti kaip numatyta protokolose, mums rūpi užtikrinti teisingumą bei vartotojų apsaugą Rimtinės karalystės kontekste ir iš ES perspektyvos. Parlamentui suteikta priežiūros galimybę turėtų išnaudoti ir gyvendinti patys parlamentai. Manau, kad e, kalbant apie Eurojustą, e, net, neturėtų atsirasti reikalavimo ir prievolės teikti informaciją apie vykdomas operacijas. Kalbant apie Europos prokuratūrą, mano komitetas dar nėra suformavęs nuomonės apie tai, bet Junktinė karalystė yra prieš tokios struktūros atsiradimą ir bet kokiu atveju pas mus turėtų būti surinktas referendumas šiuo klausimu. Ačiū toliau ponas Machijonis iš Graikijos. Ačiū, pirmininkė. Mes pritarėme išsakytoms mintims. Manome, kad Europos prokuratura būtų didelis žingsnis priekin, stiprinant teisingumą bendroje Europos erdvėje. Kalbant apie tai, ar reikalinga kokia sistema reikalinga, ar, ar reikėtų nacionalinių prokurorų, ar tiesiog būtų paskirti valstybėse prokurorai, kurie bendradarbiautų su Europos prokura, prokuroru. Manau, kad tai galbūt geras sprendimas, nes tai su, sumažintų išlaidų kiekį ir taip pat sutaupytume laiko. Manau, kad nusikaltimai. Mm, kuomet padaroma žala ES finansiniams interesams, asmenų kontrabanda yra tie nusikaltimai, kuriuos prokuratura, ši prokuratūra nagrinėti, reikėtų patvirtinti sąrašą tokių nusikaltimų. Manau, kad tai būtų geras žingsnis priekin. Pirmininkas, ačiū. Noriu pastebėti, kad mes dirbame ES finansinių interesų apsaugos rytyje baudžiamosios teisės priemonėmis ir yra pateiktas pasiūlymas dėl viso sąrašo apibrieščių, kas yra uh, baudžiamieji nusikaltimai ir, kuriu, ir kokius, kuriuos reiktų įtraukti. Ir žinoma, reikia nustatyti vienodus standartus visoms valstybėms narėms. Žodis ponai Sensburg iš Vokietijos. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už man už galimybę kolegoms iš įvairių parlamentų pasisakyti. Kalbant apie pagilintą bendradarbiavimą, svarbu įtraukti E, nacionalinius parlamentus ir, ir palaikyti gerus ryšius su jais. Jeigu kalbame apie išimtinės ES kompetencijas pagal 86 straipsnį teisėkuros srityje, e, Vokietijos Bundestagas to netmestų iš karto e, vien pasiruošus tokiams siūlymams, bet mes, aišku, labai kruopščiai išanalizuotume tokį siūlymą. Ponas Albrechta apie tai kalbėjo, apie baudžiamosios teisės sritį. Ir būtent tas straipsnis yra aktualus ir tai yra juridinis pagrindis. Manau, kad e, reiktų svarstyti organizacinius klausimus Europos prokuratūros legitimumo aspektą. E, tai būtų visiškai kitoks, tas juridinis pagrindas būtų visiškai kitoks nei iš nacionalinių prokuratūrų. Ta, ta, prokuratura turėtų um, remtis šalise dirbančiais nacionaliniais prokurorais, o kalbant apie bendradarbiavimą su policija, tai tai yra labai svarbu. Geras bendradarbiavimas su policija yra labai svarbus vykdant tyrimą. Nežinau, įsivaizduoju kol kas, kaip tai galėtų atrodyti praktikoje. O kaip su sudėtingais visais santykiais, vykdant tyrimą, kokie kurios šalies įstatymai galiotų, pavyzdžiui, kalbant apie telef telefoninių pokalbių pasiklausimą, žvalgybinę, operatyvinę veiklą. Mes norėtume, kad komisija rimtai pamastytų apie tai, ar e, ar tai geras dalykas, jog šis pasiūlymas pasirodys prieš pat vasaros atostogas. Ačiū už už jūsų pasisakymus. Dviems nariams užduoti buvo užduota konkrečių klausimų Eurojust atstovui. Jūs taip pat norimėte, žinot, suprantu, kad jūs norite ką pasakyti. Prašau jūsų nepamiršti laiko, nes vertėjai žodžiu dar dirba. Pirmininkas jiems dėkoja, bet mes turime apibendrinti greitai pirmininkė. Tai svarbus klausimas. Iš karto pereisiu prie klausimo ponui Kessleriui. Mes pasiekėme labai svarbu etapą ES ir valstybėms narėms visoms jurisdikcijoms atsiranda Europos prokuratūra, kuri remiasi nacionaliais prokurorais. Dėl kolegialios institucijos klausimo noriu apie tai pasakyti. Tai yra plataus užmojo ir realistiškas siūlymas. E, viena vienas vienintelis Europos prokuroras yra nerealistiškas dalykas. Politiniu požiūriu tai yra sunkiai suvokiama. E, e, kalbant iš, vertinant viską iš operatyvinių aspektų, tai irgi sunkiai suvokiama. Todėl kolegėlė institucija būtų sprendimas, būtų suteiktos visos galios atlikti tyrimą. Aš tiesiog norėjau tai priminti visiems ir pritariu kai kurioms išsakytoms nuomonėms dėl to, kad reikia pamastyti apie organizacinius aspektus. Kol kas komisijos pasiūlymas mūsų dar neįtikina ir reikia tolės, toliau keistis nuomonėmis e, tarp nacionalinių parlamentų atstovų, kad tas pasiūlymas būtų tobulinamas. Eurojust atstovas nenori, atstovė nenori kalbėti. Ponas Mat, ar ponas Keselis, kuris iš jūsų, nes buvo išsakytą pastebėjimą konkrečiai apie prokurat, Europos prokuratūrą. Net nebandysiu per minutę atsakyti visus jūsų klausimus. Ir na, aš manau, kad jūs nesitikite, kad aš tai padarysiu. Noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė šiapus tribūnos ir kitapus, nes jūs, jūs pasidalinote savo nuoširdžiai nuoširdžiais pamastymais. Ir komis, diskusijos komisijoje dar vyksta, darbas dar vyksta, bet kai jau e, tekstas bus patvirtintas kaip galutinis pasiūlymas, tada prasidės tik, tikrosios diskusijos parlament, Europos parlamente, nacionalinėse parlamentuose ir taryboje. Per vieną minutę, aišku, visko neišspręsime. Bet noriu, padėkojęs jums visiems, jūs patikinti, e, kad visi jūsų iškelti klausimai jau buvo svarstyti. Mes juos jau svarstėme. To negirdėjote mano pasisakymą, nes aš turėjau tik dešimtį minučių, bet taip pat noriu užtikrinti kad aš ir mano direktorė kolegė Liubai ir visi darbuotojai kas savaitę susitinkame su prokurorais, teisininkais, vyriausybės atstovais, taip pat kai kuriais atvejais nacionalinių parlamentų atstovais. Tai yra neoficialūs susitikimai. Vieną tokį susitikimą einu šiandien po pietų e, su valstybės narės atstovais, e, su Prancūzijos generaliniu prokuroru buvome susitikę visi šie klausimai, kuriuos jūs kėlėte, jau yra svarstomi arba buvo svarstyti. Noriu tik tai vieną dalyką dar pakomentuoti ir iš dalies atsakyti į jūsų iškeltus klausimus. Prokuroras, Europos prokuroro E, tarnyba bus visa teisė, visapusiška tarnyba ir visi jos veiksmai e, bu, bus e, vyks su teismų priežiūra. Teisėjas sankcionuos visus tuos teismus. Ir taip pat bus suformuluota nuostata, pagal kurią reikės gauti teisėjo leidimą bet kokiems e, e, aktyviems tyrimo metodams, tyrimo žingsniams. Atsakau čia Italijos e, parlamento atstovai. Toje šalyje, kurioje tas tyrimas bus vykdomas. O kalbant apie materialę teisę, Mes žinoma ta, taikysime tos valstybės narės, kurioje vyks tyrimas įstatymus, paklusime jiems, bet mm, remsimės ir direktyva dėl bendrijos finansinių interesų apsaugos. Taigi mums reikia, taigi remsimės materialią teisę, vykdydami baudžiamąjį tyrimą bei konkrečios valstybės nariais įstatymais. Taigi prokuroro tarnyba privalės tenkinti aukščiausius reikalavimus. Pona Mat, paskutinis žodis jums. Ačiū. darau išvadą, kad daugeliu jūsų rūpi tie patys e, klausimai kaip ir mums. Ir jeigu kas nors norėtų išsameu susipažinti su mūsų organizacijos pareiškimu, tai jis yra mūsų svetainėje ecba.org. Arba galite susisiekti su mumis ir aš dar kartą noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mūsų narėmis yra daugiau nei 35 Europos tarybos valstybės narės. Mes turime tikrai daug e, baudžiamųjų bylų nagrinėjimo patirties. Ačiū. Ačiū, dėkuoju kalbėtojams ir dalyviams. Kalbėtojas dėkuoju vertėjams. E, dabar noriu visiems pranešti, kad pietus jau yra ir trečią valandą po pietų kalbėsime apie teisminį bendarbiavimą civilinėse bylose. Ačiū.